Please, uh, can you be seated? I am terribly sorry for. Prašyčiau susėsti, labai atsiprašau, kad vėluojame, vyko uždaras posėdis labai svarbia tema ir pirmininkas nusprendė, kad galima posėdžiauti ilgiau negu numatyta. Todėl dabar pradėkime e, mes nedelsdami, kad pakaktų laiko mūsų svarbioms šiandienos popiečio diskusijoms. Gerbiamas laikinai einantis pareigas, mes čia kalbame ne apie e, kažkokią e, tinkamą veiklą, nes už durų šimtai žmonių laukia, kol prasidės kažkokie tai klausimai. Tai kyla klausimas, e, kaip žiūrima į parlamentarų laiką. Šį rytą, nuo šį ryto, nuo šį ryto iki pietų pirmininkas negali laikyti savo tvarkaraščio. Ir dėja, kadangi pirmininkas išėjo, aš turiu tai turiu pasakyti jums ir perduokite jam šitą žinę, kad jisai turi laikytis posėdžio laiko. Ačiū, ponė Langen. Būtent aš norėjau pasakyti prieš kelias minutės, dėja, problemos tai neišsprendė, bet galiu dar kartą pakartoti. Už durų laukia labai daug žmonių ir aš labai apgailę stauju, kad taip atsitiko. Stenkime dabar likusi mums laiką išnaudoti kuo efektyviau. E, vėlgi galiu pasakyti, kad yra problemų e, aptariant, e, dėl laiko apsvarstant mūsų darbo atvarkio tema labai svarbi. Ir aš visiškai sutinku su ponu Langent, kad tai turbūt ta tema, kurią dabar norime aptarti, yra svarbiausia mūsų svečia, mūsų deputatams. E, pradedam. Visų pirma, sveikinu e, svečius atvykusius į viešai klausimą, kurį kalbėsime apie mm, galutinės e SPVM sistemos sukūrimą. Aš žinau, kad e, bus žmonių, yra žmonių, kurie nespėjo ateiti, tai galiu pasakyti, kad viskas bus transliuojama internetu ir bus e, padarytas įrašas. E, PVM yra labai svarbus ekonominės darbo atvarkės klausimų ir e, dabartinis režimas yra vadinamas laikinu, taigi jis turės pasikeisti, tačiau tuo pat metu mes ES patiriame labai daug nuostolių renkant PVM apie 150 milijardų eurų nesurenkama ir Europos komisija yra įsitikinusi, kad šiuo pasiūlymu bus galima pašalinti, ar bent jau bus bandoma pašalinti e, tuos nuostolius arba juos sumažinti. E, kol kas neturime komisijos garutinio pasiūlymo, bet žinome, kad jis yra rengiamas ir greitai mes galėsime jį peržiūrėti. Šiandienos klausimo tema - išklausyti informacijos iš skirtingų suinteresuotų subjektų, pagalvoti apie naujų pokyčių e, įtaką, e, padarinius ir aš tikiuosi, kad šiandienos diskusiją mes galėsime daug detalių aptarti. E, darbą organizuosime taip. Aš paprašysiu kiekvieno iš ekspertų e, kalbėti po penkias minutės, e, prisistatyti tarsi ir paskui šešėliniai pranešėjai po dvi minutės galės teikti klausimus. Tikiuosi, kad bus laiko spontaniškiams pasisakymams ir mes pabandysime prailginti šiek tiek šį klausimą, kad galėtų kuo daugiau žmonių pasisakyti. Nenoriu daugiau laiko švaisyti ir iš karto suteiksiu žodį poniai Skopijo. Tai yra PVM e, skyriaus e, Europos komisijos netiesioginių mokesčių ir mokesčių administracijos e, direktorate vadovė. Ji yra atskaitinga ponui Moskovičiai, jos išsilavinimas teisininkė ir aš tikiuosi, kad galės mums paaiškinti E, viską, kas vyksta. Labai ačiū, kad jūs atvykote į šią diskusiją. Stengtės kalbėti neilgiau kaip penkias minutės, kad pakaktų laiko diskusijai. Ačiū. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, mes šiandien džiaugiamės turėdami galimybę būti čia ir kreiptis į Jūs, Europos parlamento narius. Aš pirmą kartą ateinu Europos parlamentą ir paaiškinsiu, E, PVM sistemą, e, kaip e, ją trumpai pristatė pirmininkas, bet aš taip pat pasakosiu, kokie yra strategijos vieningai PVM erdvės sukūrimo elementai. Visi žinote, kad norime, kad Europa PVM požiūrių taptų kuo paprastesnė, tvari, atspari ir moderni, pritaikta 21 amžiui. Stengiamės atsižvelgti į pokyčius mūsų visuomenėje. Ir mes norime pasirūpinti, kad mūsų lyderiai rūpintųsi ištekliais kuo geriau ir nebūtų daroma per daug spaudimo mokesčiams. Priešingai būtų stengiamasi teisingai surinkti esamus mokesčius esa, iš esamos sistemos. Šiuo požiūriu Europos komisija praeisiais metais paskelbė veiksmų planą, e, kuris e, leido um, suformuluoti visą eilę pasiūlymų, juos verta čia prisiminti, kai kurie jų buvo patvirtinti nepaprastai greitai, kiti yra kaip tik dabar svarstomi, yra ir dokumentų, kurie kaip tik dabar man yra pristatomi. Pirmiausia, aš norėčiau e, pristatyti e, mūsų ryškiausią pasiūlymą, kuris yra svarbiausias veikloje ir kuris nulėmė mūsų veiklą pastarąjį mėnesį. Per daug ilgai mes gyvenome uh, E, pereinamajame etape, su pereinamuoju mechanizmu. Norime sukurti galutinį režimą, galutinį mechanizmą, kuris e, nesikeistų ir tai turi būti padaryta tuo greičiau. Yra priimtas sprendimas pereiti prie galutinio sprendimo pagrysto uh, uh, paskir... paskirties valstybės. E, sprendimas buvo priimtas praėjusiu metu spalio mėnesį ir taryboje jis dar nebuvo aptartas. Tai yra 402 e, straipsnio nauja dalis, kuriame yra sakoma, kad naujoji sistema bus pagrįsta e, paskirties principų ir funkcionuos labai specifiškai. Aš esu tikra, kad mes galėsime tą temą aptarti, kai jūs teikinėsite klausimus. O dabar atėjo laikas patobulinti galiojantį laikinąjį mechanizmą ir yra komisijoje patvirtinta e, greitai sistema. Ir e, mes dabar galvojame apie e, patvirtintą apmokestiną asmenį. Tai bus nauja sistemos dalis, kuri leis palaipsniui įdėkti naują sistemą ir palaipsniui ištobulinti PVM e, mokėjimo prievolę. E, turime pasakyti, kad tai yra ne tik paprasta evoliucija, tai yra tam tikra prasme ir mokestinis renesansas. Mes teikiame naują pasiūlymą, kuris leis tuos pagrindinius pokušius įgyvendinti. Mūsų pasiūlymo tikslas - supaprastinti sistemą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, šių metų sausio mėnesį toks pasiūlymas buvo pateiktas ir be to bus kai kurios papildomų priemonių nustatyta, kurios taip pat buvo patvirtintos šių metų sausio mėnesį. Labai svarbus mūsų paketo elementas yra e, naujos bendradarbiavimo priemonės. Labai svarbius yra principai ir politika, bet kaip jie įgyvendinami tai yra dar svarbiau. Mes turime valstybėms suteikti priemonės ir galimybės bendradarbiauti kad užtikrintume, jog principai, kuriuos ketiname suformuluoti, būtų e, kokybiškai praktiškai gyvendinti. Dėl tos priežasties mes ir turime e, gruodžio mėnesį komisijoje patvirtintą pasiūlymą, kuriame yra aptarti konstruktyvaus pobūdžio kontrastai pasiūlyti taryboje. Ir mes tikimės, kad e, piliečių, valstybių narių um, interesams vartotojų ir įmonių interesams mes sukursime geresnį dokumentą, e, kuris pasitarnaus mūsų visuomeniai ir ekonomikai. Todėl aš labai džiaugiuosi būdama jūsų komitete šiandien, nes man atrodo, kad visas priemonės reikia vertinti bendrai. Viskas turi būti vertinama kaip bendrosios pastangos suformuoti visiškai naują PVM sistemą. Ir aš tad tik dabar norėčiau pristatyti mūsų uh, naujausia informacija yra e, vienbalsiai patvirtintos naujos taisyklės e, nuotoliniams pardavimams apmokestinti. Ir tai e, nulems, tai prisidės prie galutinio režimo garutinės sistemos suformulavimą. Ačiū uždėmesi, lauksiu su klausimu. Dėkui už informaciją. Taip pat, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar norėčiau pasveikinti Rytą Dedaferiją, ji yra profesorė, taip pat labai įtakinga asmenybė mokesčių srityje, ne tik aš taip galvoju, bet ir tarptautinis mokesčių klausimų žurnalas. Ji įtraukta į 50 įtakingiausių žmonių sąrašą mokesčių srityje. Profesorė Ferija Lyso universitete dirba, ji e, gilinasi į mokesčių teisę, taip pat verslo e, mokesčių srityje dirba Oksfordo universitete ir Lisabonos universitete. Mes e, savo klausime surinktame Londone taip pat buvome jau su jie susitikę ir dar kartą kviečiu profesorę pasisakyti dabar. Dėkoju. Uh, Dėkoju, kad komitetas pakvietė mane šiandieną, kad suteikė galimybę pakomentuoti pasiūlymus. Aš e, kalbėsiu neilgai e, ir pradžioje noriu pasakyti, kad e, kalbėsiu daugiausiai apie PVM tarifą pasiūlyme. Ir dar norėčiau pasveikinti komisiją, kadangi bandoma sukurti galutinę PVM sistemą Aš e, rašiau e, daktaro disertaciją klausimų, kaip baigti perinamai laikotarpį ir atrodo, kad dabar matysime tokio laikotarpio pabaigą. Tikiuosi, kad komisija e, pasieks tą rezultatą ne per keltą metų, bet per keltą mėnesių ir linkiu sėkmės. Man šis pasiūlymas dėl PVM yra labai įdomus, aktualus atrodo. Nekalbėsiu išsamei, neanalizuosiu istorinių poslinkių ES PVM tarifų sistemos. Taip pat nenoriu kalbėti per nelik daug apie teisinės ekonominės pasiekmes ar poveikį tų PVM tarifų. E, Komitetoje su e, persintusi porą savo straipsnių šiuo klausimu ir tikiuosi, kad jie bus kaip kontekstas mano šiandieniems pastaboms. Uh, Aš šiandieną e, noriu pakalbėti apie tai, kaip suprasti pasiūlymus, kaip juos atspindėti platesnėme kontekste ir kaip e, e, sureaguoti į galimą pavojų šio pasiūlymu. Bandoma e, derinti PVM sistemą, tas daroma jau nuo 70-mečio, apie 50 metų. Taip pat ir tarifus e, atsirado nemažai pasiūlymų ir lietai bandoma e, sukurti bendro PVM tarifo struktūrą. Europos komisija pateikė naujausią pasiūlymą ir jis yra pereimas e, į kitą etapą požiūrės dėl PVM tarifo. Jeigu bus patvirtinti pasiūlymai, tai PVM tarifai bus kaip tik išderinti, jeigu taip galima pasakyti. Pasikeitė pozicija komisijos ir taip atsitiko dėl to, kad galutinė PVM sistema nereikalauja, kad būtų suderinti PVM tarifai. Aš e, iš esmės nesutinku su tokia prielaida, taip pat ir su išvada. Premisa prielaida dėl PVM režimo. E, sakoma, kad neatsitiko nereikės, ne, nebus sąlygų ieškoti palankiausio režimo, dėl to nereikia kalbėti apie vienodus PVM e, tarifus, bet aš nemanau, kad ieškojimas palankiausio režimo yra e, vienintelė priežastis, dėl ko reikia harmonizuoti PVM. Komisija pripažįsta, kad jeigu bus pasiūlytas šis pasiūlymas, tai valstybės narės galės savo e, ruoštų keisti PVM tarifus. Ir tai padidins skirtumus tarp PVM tarifų ES. Taip pat, mano nuomonė, tai e, reikš, kad bazės erozija pasireikš ir e, atsiras tam tikri elementai, kurie bus e, iš standartinio PVM apmokestinimo zonos, bus perkelti į lengvatinę zoną. Aš daugelį metų gilinuosi į šią sritį ir galiu pasakyti, kad jau seniai valstybės narės daro spaudimą, kad būtų pakeisti PVM tarifai. Ir aš nežinau, ar iš tikrųjų taip yra iš tiesų, bet man atrodo, kad žalės tai ir motivavo komisijos pasiūlymą. Uh, politinės ekonomijos spaudimas, kuris dabar jaučiamas, jau jausis dar labiau, jeigu bus deharmonizuotas e, PVM tarifų režimas. Mes e, žinome, kad valstybės narės nebegalės kaltinti Europos sąjungą, sąjungos ir bus labai sunku atsispirti e, spaudimui E, pašalinti tam tikrus reikalavimus, pašalinti tam tikrus e, elementus iš PVM bazės. Kodėl e, dabar taikomas sumažintas PVM tarifas? Kartais yra viena iš dviejų priežasčių, kartais dvi. Pirmiausia, siekiama apsaugoti mažiau pasiturinčius gyventojus ar namkius taip pat e, padidinti tam tikrų elementų e, vartojimą. Ir siekiama sumažinti kainą, mažinant PVM tarifą. Bet kiekvieną kartą, kai bandome empiriškai vertinti kainų sumažėjimą, sumažinus PVM tarifą, mums nepavyksta pasiekti rezultatų. Rinka uh, labai atspari PVM tarifų mažinimui. Ir iš tikrųjų e, mažmenės prekybos e, tinklai absorbuoja tą sumažimą. Ir iš tikrųjų mes tokiu būdu subsidijuojame konkrečius sektorius taip darydami. Jeigu e, kainos iš tiesų sumažėtų, atsirastų kitos pasiekmes. Jeigu pasižiūrėtume į vartojimo modelius, net ir pagrindinių prekių, tai turtingiausi žmonės visuomenė, pamatysime, kad vartoja daugiausiai net ir duoną ar pieną paėmus, pamatysime, kad turtingesni žmonės suvartoja daugiau tų produktų. Ir kas atsitinka? PVM e, tarifas sumažinamas turtingesniems žmonėms. Aš suprantu, kad statistikos duomenys galbūt e, prieštaringi yra, prieštaraujant intuicijai, bet pagal statistiką turtingiausi žmonės visuomenėje pirmiausia išlošia dėl sumažinto PVM tarifo, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų e, pienas ar duona ar vaisiai. Būtent turtingiausi žmonės išloš daugiausiai ir bus prarastos pajamos, kurios būtų panaudotos viešosioms paslaugoms ir tokiu būdu būtų padedama neturtingiems žmonėms. Dėl visų šių priežasčių PVM uh, tarifo mažinimas, nors atrodo labai patrauklus dalykas, nėra panacėja, kuri mm, galėtų duoti norimų rezultatų. Paskutinis pasisebėjimas. Be teisinių ir ekonominių pasiekmių šis, mano nuomonė, pasiūlymas yra nekonstitucinis. Todėl, kad mano nuomonė jis netitinka 113 straipsnių e, teisinio pagrindo. Šis straipsnis e, ES veikimo sutarties e, reikalauja, kad ES e, siektų harmonizuoti PVM e, mokestį ir prisidėtų prie geresnio bendrosios rinkos funkcionavimo. Man atrodo, kad e, visiškai tos sąlygos nebus patenkintos patvirtinus pasiūlymus. Dar pabaigoje noriu pasakyti, kad 95 metais Europos komisija pas, paskelbė Baltąją knygą. Mm apie mokesčių harmonizavimą bendroje rinkoje pasakė, kad komisija neturėtų žengti, kad, kad komisija turi imtis tolesnių žingsnių pagal sutarties straipsnius, nes ir jeigu mes to nedarysime, tai mes nuvilsime Europos žmonės ir jie e, neužsitikrins geresnės ateities. E, Ir mes dabar susidurime su iššūkių. Taip pat reikia pasakyti, kad mes turime atremti e, šį iššūkį. Tas buvo pasakyta 95 metais ir tai aktualu šiandien. Aš suprantu, kad tai tarsi prieštarauja mūsų pagrindiniams mintims, bet aš noriu paprašyti jūsų atremti šį iššūkį ir priminėti politikos priemonės vadovaujantis ekonominę realybę. Tikrai provokatyvus buvo jūsų pasisakymas, nors aš visko čia neišklausiau, kadangi labai sekiau didžiai kalbėjimo laiką, bet paprašysiu kalbėtojus sureaguoti į jūsų mintis. E, Dėje mes e, pradėjome vėlodami 20 minučių toliau. Noriu pasveikinti Ine Ležun, kuri dirba Loskue advokatų kontoroje. Ji yra mokesčių teisės profesorė Ji dirba bilinėjimosi ginčių sprendimo mokesčių srityje klausimais daugelio valstybių narių. Taigi mes dabar e, pereiname nuo komisijos atstovų, e, akademinio pasaulio atstovų prie teisininkų. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane į e, šią labai svarbę sesiją. Manęs paprašė pakomentuoti e, sertifikuoto mokesnamo asmens temą ir norėčiau Jums visiems priminti, kad e, PVM sistemoje e, tai, e, tai yra nesumokė, nesumokėtų mokesčių surinkėjai. Surinkėjai. Ir dabar mes turime e, 3. E, 350 e, tūkstančių verslo įmonių, kurios ES e, surinka mokesčių, mokesčius. Ir 50 e, procentų preky, ta, tarp e, tautinės prekybos yra susiję e, su verslo įmonių grupėmis, kurios susijusios su integruotomis tiekimo grandinėmis. Klausimas, ar mes turime e, įvesti naujas nesumokėtų mokesčių surinkėjų grupės. Ir kas e, iš tikrųjų gaus iš e, naudos iš e, tokio greito mokesčių surinkimo. Galbūt bus pateikti įrodymai dėl mokesčių atleidimo. Ir taip pat įmonės turės galimybę prita, e, vyk, vyk, galbūt įmonės e, turėdamo, turės galimybę vykdydamos tarptinę priekybą e, pritaikyti kitokį mokestį? Mano atsakymas ne. Aš jums pateikiau dokumentą ir norėčiau išdėstyti keletą keletą argumentų. Jeigu esi autorizuotas ekonomikos um, operatorius ir e, esi užsiregistruotas e, sertifikuotų mokesčių e, patvirtintų apmokestinamojo asmeniu, tai tau reikalavimai bus taikomi kitokie ir mes turime juos peržiūrėti. Antra, tai reiškia, kad teisėti e, prekeiviai e, turės mokėti tam tikras e, E, ta, ta, turės, turės turė, mokėti už tai tam tikrą kainą. Ir ypač, kai kalbame apie mikro įmonių įsteigimą. Kai įmonė kiekvieną kartą vykdys um, sandorį, e, jie, reikės, uh, jie net, neturės kiekvieną kartą patikrinti, ar jų klientas uh, turi uh, galiojantį PVM um, numerį. Ir taip pat. Uh, ar šis klientas uh, turi patvirtinti apmokestinamo asmens statusą. Tai, pakank... tai, turi, tai turi daryti, turės daryti kiekvieną kartą vykdant bet kurį sandorį. Ir tai reiškia, kad uh, patvirtinto apmokestinio akmenų uh, um, statusas bus uh, platinamas visoje Europos Sąjungoje ir uh, taip išvengsime nevienodų sąlygų. Uh, ir tos situacijos, kai bus ieškoma palankiausios apmokestinimo bazės ir e, valstybės narės. Ir e, šiandieną tai gali atsitikti E, tarp e, e, sukčiaujančių asmenų, nes iš tikrųjų jie tikrai labai inovatoriški ir jie gali to patvirtinio apokesnio asmens statusą panaudoti pakengdami verslui. Be abejo, kitas dalykas, mes įvedame bent jau toje, ta, į tą galutinį PVM režimą du modelius, tai yra bus vienodas ES PVM. Ir pagal vieną scenarijų jį surinks PVM operatorių apmokestinamas asmo operatorius, o antra, antro atveju mes turėsime atvirkštinį apmokestinimą. Turbūt e, jums tikrai nenustabu išgirsti, kokia yra alternatyva. Alternatyva yra išspręsti e, PVM sukčiavimo e, problemą, šak, rasti šaknis. Mes turime peržiūrėti registravimo modelį, įmonių registravimo. Mes turime sukurti ES e, elektroninį PVM elektroninę PVM tapatybę. Taigi, kai užsiregistruoji PVM mokėtojų, tada automatiškai su, um, gauni bonafide prekyvio E, statusą. Ir e, taip mes užkirtame kelią e, sukčiautojams dalyvauti sistemo, o jeigu jie į ją įsisuka, ją turime, juos turime galimybę išmesti. Tarkime, jeigu asmo turi, teisę, turi vairuoto teisės, tai jis gali vairuoti ir savo šalyje ir tarptautiniu mastu. Jeigu aš nusižengiu, tai mano vairuotojo pažymėjimas arba laikinai sustabdomas, arba apskritai atimamos teisės ir tu iškrenti iš tos sistemos. Tokiu būdu yra apsaugomi kiti e, eismo dalyviai. Taigi turiu keletą pasiūlymų. Mes turimų laikų nuo dabar iki 2020 metų sukurti naują ES registravimo modelį. Mes turėtume tai, galėtume tai padaryti registruojant ir ES įmonės ir galėtume peržiūrėti, kaip e, mes galėtume e, įregistruoti naujus PVM apmokestinius asmenius. E, Patvirtinti apmokestinius asmens kriterijus tikrai nėra e, e, blogas ir jis turėtų būti naudojamas ir naujiems atsirandantiems asmenims. Mes turime panaudoti egzistuojančias technologijas, galime atlikti auditus ir jeigu mes pradėsime matyti ir, ir kai bus įtraukti į duomenų bazę nauji patvirtinę apmokestinami asmenys, mes galime e, pasidalinti duomenimis apie jais. Taip pat turime numatyti sankcijas, jeigu kažkas kažką pažeidžia, su tuo galime susijęti direktyvą ir e, pritaikyti tam tikras sankcijas, už labai rimtus nusižengimus bus arba sustabdoma, arba atimama registracija. Tai yra žmonės e, tada iš, iškrentami iš teisėtų priekeivių e, sistemos. Na, mums, e, Taip pat reikia kažką daryti pernamojų laikotarpiu, mes tikrai turime skirti laiko tuo, tam pasirūpinti ir baigiant mums reikia labai greitų e, sprendimų, e, tačiau ne, e, tai netaikoma patvirtinama mokslinama asmens savokai ir taip pat mums reikia pagalvoti apie ES elektroninės tapatybės registravimo sistemą. Tai gali būti arba naujai registruojami E, asmenis, e, tam gali būti sukurta nuo agentūra ir taip mes apsaugosime teisėtą e, prekybą nuo sukčiautojų. Dėkoju. Tai, tai yra dar vienas klausimas mūsų diskusijoje. Dabar noriu perduoti žodį Kristijan Kokpergard, kuris yra ES PVM politikos grupės. Business Europe PVM politi, politi, politikos grupės pirmininkas ir jis yra E, KPMG mokesčių konsultantas, jeigu neklystu. Dabar jums penkios minutės skiriamos, prašom. Much. Diem. Labai ačiū, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiamas pirmininkė. Noriu jums, norime Jums padėkoti už tai, kad mus pasikvietėte kalbėti svarbę temą dėl PVM ateities. Business Europe organizacija puikiai žino, kokia dabar PVM sistema veikia. Ji atsirado prieš 25 metus ir dabar jau labai susiskaldė. E, ja galima sukčiauti. Ir vidaus rinkos sėkmė, skatinant e, priekybą daro labai didelį spaudimą dabartiniai PVM sistemai. Todėl pastarojo metų iniciatyvos reformuoti PVM sistemą, kurias iškėlė Europos komisija pagal sąžiningų mokesčių paketus pirmas, antras ir trečias, e, taip pat, e, kai kalbame apie e, PVM tarifus ar nuolatinę sistemą ar apmokestinamus asmenis, atveria galimybę sukurti paprastesnę E, sažiningesnę sistemą, kurie būtų, kurie būtų lengviau sukčiauti ir tai skatintų e, priekybą per sienas ES bei ekonomikos augimą. Tačiau šioje diskusijoje labai svarbu, kad priimami sprendimai mažintų administracinę naštą įmonėms, valstybėms narėms. Taip pat turi būti pasirūpinama grinųjų pinigų srautais, kurie yra labai svarbus ES įmonių konkurencingumui. Neturėtume vienos biurokratinės sistemos pakeisti kitą. Tačiau reikia tokio nuolatinio e, režimo, nuolatinės sistemos, kuri e, sukurtų e, mažesnės administracinės išlaidas ir sumažintų sukčiavimo galimybės. Tai e, gali būti sudėtinga padaryti, bet yra vienas labai svarbus elementas, kurį aš norėčiau itin pabrėžti. Bet kokio pasiūlymo, kurį mes skatinsime e, E, esmė skatinti pasitikėjimą tarp valstybių narių. E, akivaizdu, kad kai kurie trūkumai dabar yra susiję su tuo, kad mes nepasitikime kitų valstybių narių mokesčių e, institucijomis renkant PVM. Jeigu nerasime galimybių tą nepasitikėjimą pašalinti, mes negalėsime sukurti bendros PVM sistemos, naujos PVM sistemos. E, tas pasitikėjimas reikalingas ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp mokesčių institucijų ir įmonių. Ir aš galiu Jums paaiškinti, kad pagal Europos komisijos skaičiavimus beveik trilijonas PVM, e, trilijonas eurų PVM buvo surinkta ES 2015 metais. Tai prilinkas, prilyksta 7 procentams ES viso bendro vidaus produkto. Tai rodo, kad net ir mažiausi PVM sistemos pokyčiai gali turėti rimtų padarinių ES ekonomikos veiklai ir valstybių narių mokestinėms įplaukoms. Visa priekyba tarp apmokestinamų įmonių e, turi būti apmokestinama e, PVM. Ir bet kuri sistema turi stengtis palengvinti e, milijonų kasdienių finansinių operacijų e, E, eigą. Ir tam reikia rasti e, reikalingas PVM normas, PVM dydį, e, kuris būtų pritaikomas kiekvienai operacijai. Negalime tikėtis sklandžios operacijos, jeigu jos dalyviams reikės kiekvienu atveju aiškintis, kaip veikia PVM sistema. Tai yra labai svarbus E, PVM e, bruožas. Bet kuri priemonė, kuri turi įtakos kasdienių operacijų savikainai, e, gali padaryti didelės įtakos užimtumui ir įplaukoms, įplaukų kaštams. Dėl nuolatinės PVM sistemos. Business Europe organizacija remia perėjimą prie paskirties šalmi pagristos sistemos, bet tai turi būti daroma E, galvojant apie supaprastinimo būtinybę ir e, galimybę gauti reikalingą patikimą informaciją apie taisyklės ir administracinę tvarką kiekvienoje valstybėje narėje. E, kalbant apie ES pasiūlymą dėl ES, galutinės ES PVM sistemos, mes remiame ypač Europos komisijos pastangas toliau pagerinti ir išplėsti vienos stote, vieno langelio uh, principą. Tai yra labai svarbus paskirties valstybė pagrystos sistemos elementas. Ir tai ypač svarbu supaprastinant mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Tai yra vienas iš e, didžiausių iššūkių vis tik tai užtikrinant e, sklandžią priekybą per sienas. E, ir taip pat labai svarbu kalbėti apie tai, kad Europos komisijos pasiūlymas um, E, prieštarauja, kad tam, tikramis, tam tikros jo dalis prieštarauja bendram siekiu supaprastinti e, verslo operacijas kiekvieną dieną. Ir, pavyzdžiui, mes yra siūloma, kad apmokestinami asmenys turėtų um, patys išsiaiškinti, kokia egzistuoja sistema, bet tai tik tai sukurs e, dar papildomos naštos įmonėms ir verslo, mokesčio administracijoms. Todėl aš norėčiau pabrėžti, kad anot administracinio vertinimo pasiūlymo vertinimo 80 procentų e, PVM e, sukčiavimo atveju yra susijęs su organizuotais nusikalteliais, o neįprastomis įmonėmis. Ir būtent su tuo reikia daugiausia kovoti, ne su paprastomis normaliomis įmonėmis. Dėl MVI pasiūlymo. Business Europe organizacija buvo nusivylusi e, šio pasiūlymo tikslais Ir e, mes taip pat manome, e, kad kalbėti reikia daugiau apie mikro įmonės. Mes suprantame, kad MVI iniciatyvos turi būti vertinamos tengiantis supaprastinti e, visus PVM tikslus. Ir visa tai turės būti aiškiai apibriešta galutinėje PVM sistemoje, bet pasiūlyme nėra kalbama, kaip bus elgiamasi su mikro įmomis, kad jos galėtų įsilieti į PVM sistemą palaipsniui e, iniciatyvų pavyzdžių galėtumėm rasti. Ir tai būtų, pavyzdžiui, e, namų valstybės, e, vietos valstybės audito principas arba supaprastintas PVM registravimo procesas, bet tą e, galėsime aptarti vėliau. Uh, Dėkoju, toliau kalbės Gerhardas Humeris, jis yra iš Austrijos. Jis atstovauja Europos amatų ir e, mažų vėlitinių įmonių asociacijai. Jis kalbės apie PVM reformos e, poveikį MVI, taip pat apie tai, kokia bus kaina reikalavimo naujų vykdymo. Prašom, dėkuoju pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane. Norėčiau konkrečių dalykų paminėti papildomai prie kolegos iš Business Europe ir labiau akcentuosiu MVI padėtį. E, MVI pirmiausiai mažos ir mikro įmonės e, turės mokėti didesnę kainą vykdomas naujosius reikalavimus. Dėl to mes e, pritarėme tam, kad e, išliktų sistema speciali smulkioms ir mikro įmonėms, taip pat, e, e, kad būtų taikoma speciali sistema tarptautiniai veiklai tokių įmonių ir kad būtų supaprastintos taisyklės taikamos smulkioms ir mikro įmonėms, jeigu jos nebus e, atleistos nuo PVM mokėjimo. Mes turime prisiminti, kad 92 procentai visų įmonių Europoje e, yra mikro įmonės ir 92 procentams e, taikomas bus pasiūlymas. Ir Taip pat mes suprantame, kad gali dėl išimčių atsirasti konkurencija tarp įmonių, kuriuoms bus taikomas išimtis tarp, ir tarp tų, kuriuoms nebus. E, pavyzdžiui, jeigu e, reikalauja daug darbo sąnaudų įmonių veikla, iš, išimtis gali būti uh, E, naudinga. Taip pat e, mes norime, kad komisija nenusatytų pernelik didelės lengsnės ribos, nes tai gali pakengti verslui. E, dėl išimčių taikymo įmonėms, kurių apyvarta bendra neviršyje 100 tūkstančių eurų E, tarptautiniai veiklai mes pritarėme tam, bet dėl e, slengsnės ribos 85 tūkstančių nacionalinių lygmenių ne visi yra patenkinti tuo pasiūlymu. Organizacijos mūsų narės e, kurių, tiksliau, organizacijos iš tų šalių, kurios narėse taikomas 25 tūkstančių slengstis. Ar e, panašus bijo, kad padidinimas žemutinės ribos e, gali e, prieštarauti tų įmonių interesams? Ir galbūt jūs e, galėtumėte pagalvoti, jog nereikia tokios ribos ir kad nacionaliniu lygmeniu ji būtų nustatoma. Tokiu būdu e, kaip kad yra, pavyzdžiui, Belgijoje, Vokietijoje, nebus spaudimo didinti nacionalinės viršutinės ribas politikams. Be to, jeigu bus e, išimčių aukšta riba nustatyta, tai, tai gali iškraipyti konkurenciją ypač e, tų įmonių, kurių e, didelės darbo sąnaudos, kaip sakiau, reikia labai atsargiai į visą tai žiūrėti. Dar vienas dalykas, jeigu komisija nori padėti startuoliams konkrečiai, e, toms įmonėms, kurios pradeda savo veiklą, tai reikia laipsniškai taikyti naują sistemą ir galbūt galima numatyti galimybę uh, nacionalinių lygmenių taikyti ribą e, tam tikrą, kuri po dviejais metais būtų mažesnė. Tokiu būdu daugiau įmonių e, galėtų naudotis išimtimi Ir pavyzdžiui, kai kurios įmonės po tų dviejų metų apsispręstų, kad jos tikrai nori išlikti mažos ir nenori aukti, tai galbūt galima pagalvoti, kad būtų galima kitokiais lengsti taikyti po dviejų įmonės pirmųjų veiklos metų ir tada būtų išvengta konkurencijos ir rinkos iškraipimų. Ir e, taip pat dėl e, ribos viršimo ir e, išimties pratesimo vieneriems metams mes pritarėme E, tam, bet e, viršyjimas ribos 50 procentų galbūt pernelyg didelis, galbūt 30-35 procentai galėtų būti ta papildoma riba. Supaprastinimas mes labai esame patenkinti, kad e, slengstis bus įvestas ir bus negalima dėlėjams įmonėms pelnytis iš supaprastinimo, pavyzdžiui, supaprastintos buhalterijos ir panašių dalykų Taip pat vis tik tai nesame apsisprendę dėl to, ar dviejų milijonų riba yra pakankama, ar ji turėtų būti didesnė, pavyzdžiui, 5 milijonai eurų. Tokiu atveju įmonės e, galėtų e, naudoti supaprastinimu, bet e, tai neiškraipytų konkurencijos, jeigu ta riba bus tikrai gerai nustatyta. E, Aš norėčiau pritarti kolegai iš Business Europe. Mums lankstus tarifas yra sudėtingas dalykas ir jis pasiteisintų tik tuo met, jeigu veiktų tokia sistema, kai MBI galėtų išsiaiškinti, koks mokesčių tarifas, tarifas taikomas kitoje valstybėje narėje. Ir taip pat gali atsirasti spaudimas keisti tarifus. Ir reikia labai, reikės tada labai atidžiai sekti, ar sistemoje nėra kokiu nors kitų pokyčių. Dar noriu pasakyti dėl patvirtinto apmokestinamo asmens. Pavyzdžiui, MVI, e, kurios e, pasirodė gerai praeitie, turėtų gauti tokį statusą, nes kitaip mažos įmonės bus E, nepalankesnėje situacijoje, lyginant su didelėmis įmonėmis. Ir tai gali, pavyzdžiui, neigiamą paveikti jų uh, grinųjų pinigų srautus, lyginant su įmonėmis, kurios naudoja atvirkštinio apmokestinimo uh, sistemą. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį keturiems pranešėjams parlamento. Uh, kurie užsima šiuo klausimu arba juos pakeičiantiems kolegams, paskui spontaniškos diskusijos. Tom bandant kandelarę e, netvyko į posėdį iš EPP, aš noriu pakalbėti jo vardu ir noriu pakomentuoti tris dalykus. Pirmiausiai, mes kalbame apie um, dingusio prekybininko ar tru, ne, neegzist, Mm, dėl pasitikėjimo stokos e, apie tokį sukčiavimą kalbame ir mes turime galvoti, kaip išspręsti šią problemą. Antras dalykas - strategija ar iniciatyva kai kurių valstybių narių e, spręsti PVM problemas atvirkšnio apmokestinimo sistemos pagalba ir norime pasigilintis į komisijos pasiūlymą, žiūrėti, kokia yra nauda, kokia koks, kokie pavojai ir taip pat norime paklausti komisijos, e, ar tikrai tikslinga keliauti toliau su šiuo pasiūlymu, atsižvelginti tai, kad visos valstybės narės turi jam pritarti ir kokia būtų rizika, uh, už, kad bus šis klausimas užvilgintas. Dėkuoju. So Suteiksiu žodį komisijos atstovui. Labai ačiū pirmininkė, kiek man skirta laiko keturios minutės, bet e, kadangi mm, einam pagal tvarkaraštį, tai tiesiog e, turite daugiau laiko. Aš taip pat sureaguosiu į keletą komentarų, kuriuos išgirdau iš kitų kalbėtojų. Aišku, ilgai nekalbėsiu. Aš visada džiaugiuosi galimybę išsiaiškinti nesusipratimus dėl mūsų pasiūlymų. Aš pradėsiu nuo e, sumažintos prekybos komentaro. Aišku, mes nerekomendavome e, papildomai naudoti prekybą, e, e, sumažintus tarifus arba net sumažinti esamus tarifus. Sąrašas yra E, toks, koks yra. Komisija e, nori galutinės e, PVM sistemos remiantis kilmės valstybę. Taigi tarifas būtų taikomas tada, kur, ten, kur yra įsisteigęs tiekėjas. Ir tai nėra taikoma tarp tai nėra susiję su tarp valstybinė geresnės sistemos paieška. Tai reiškia, vartotojas iš, išvažiuoja ten, kur yra geresnis, palankesnės sąlygos, tai visada egzistuos. Tai yra paremta kilmės principu, kai kai e, pati įmonė yra steigiama ten, kur mokestis yra mažiausias. Taigi tam, kad valstybės narės bent jau suartintų savo tarifus, e, mes turėjome sąrašą prekių ir paslaugų, kurioms galima buvo sumažinti tarifą. Ir tai buvo parengta tada, kai buvo įdėktas pereinamo laikotarpio režimas. Tačiau visgi e, per tai pasireiškia kelios tam, tam tikra diskriminacija. Kai kurios valstybės narės tuo metu turėjo derogacijų išlygų savo PVM teisės aktuose turėjo galimybę pritaikyti tam tikrą sumažinti tarifą, e, kuri, e, kuris išėjo iš už tų paslaugų ir prekių e, ribų, kuris buvo naudojamas visose valstybėse narėse. Tos valstybės vis dar paliko šitą tarybą, tačiau einant laikai buvo padaryti pakeitimai. Pirmiausia, įvyko plėtra ir tos valstybės narės, kurios po to įstojo Europos Sąjungą, turėjo mažiau galimybių taikyti sumažintus tarifus. Ir daugiausia turėjo laikytis tuos, tos sąrašo, kuris buvo e, pridėtas prie pernimo laikotarpio režimo kaip sąra, pa, priedas. E, tuo tarpu mes pakeitėme savo idėją, atsižvelgiant į e, galutinio režimo taikymą. Ir, dabar yra aišku, kad jog tai, jog mes panaikinsime šitą galimybę gebėti pasirinkti palankiausią apmokestinamą valstybę narę, tai reiškia, kad jeigu tu tu per, nuvažiuosi į kitą šalį nusipirkti e, pigiau, dėl to, kad ten mažesnis tarifas, tai vis tiek e, laikysies e, tos valstybės narės teisės aktų. Tačiau, kai yra nu, nuotolinė prekyba, tai daugiau nėra galimybių apriboti to, kas gali na, pasinaudoti sumažintų tarifų. Taigi, ar mes galime pasakyti Lenkijai, kad daugiau negalima taikyti e, e, sumažinto tarifo e, vaikų maistui, nors Airija vai, sumažinta tarifa pėtkelnėms, sauskelnėms, nors Airija ir kitos valstybės taiko jį. Toliau mes turime turėti e, harmonizuotą ES struktūrą tik tiek, kiek tai reikalinga tam, kad tinkamai um, funkcionuotų bendra rinka, kad ji nebūtų iškraipyta. Ir kai mes turėsime galutinį režimą remiantis kilmės valstybę, mes galėsime tai padaryti, jeigu me, ar mes turime jį dabar, ne. Taigi, kodėl mes turime paprašyti valstybių narių, kad jos turi išnaudoti savo fiskalinę erdvę. Tai yra viena iš pasiekmių. Dabartinė, kita viena pasiekmė yra tai, kad dabar yra daug diskriminacijos. Valstybės narės turėjo išlygų ir tos e, išlygos e, baigs galioti, jeigu nebus pakeistos taisyklės ir, tada, ir tai bus tada, kai įsigalios galutinė PVM e, sistema. Visą tai daro jūsų išrinkti politikai ir žinote, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad politiškai tai būtų visiškai nerealistiška. Tad mes galime rasti tą e, būdą, e, kad tos valstybės, kurios turi išlygas pasiūlyti, e, e, tegu jas palieka, tačiau mes tas pačias galimybės turime e, pasiūlyti ir kitoms valstybėms narėms. Tada mes susidurėme su mokesčio erozija, todėl mes įvedėme labai svarbę, svarbų saugiklį, tai yra apriboti tą tarifą, tai yra 12 procentų nemažiau. Ką tai reiškia? Jeigu valstybė narė turi tam tikros fiskalinės erdvės ir galimybių panaudoti sumažintą tarifą kaip priemonę skatinti savo mokesčių politiką, kokia jį bebūtų ar socialinė, ar politinė, ar e, pajamų e, įplaukų ar augimo tikslais, tai valstybė narė pati apsisprendžia ir mes jiems suteikiame galimybę nukreipti šitą fiskalinę erdvę e, ten, kur reikia, neskatindami imtis kitų priemonių, tiesiog leidžiame jiems laisvai veikti. Atsiprašau, jau šešios minutės e, kalbate, gal galite perti prie klausimų, nes dar keturi žmonės nori pasakyti ir mes norėtume uh, gauti klausimus ir atsakymus. Aš suprantu, kad, už, e, kad turite daug argumentų. Žinoma, pirmininkė. Mano ankstesni kalbėtojai taip pat e, daugiau nei keturiom minutėm sakė ilgiau, kalbėjo ilgiau. Aš tikrai ilgiau nei tiek nekalbėsiu. Taigi jūsų klausimas yra pasitikėjimas ar valstybių narių. E, mūsų e, pasiūlymas CTB dėl patvirtinto apmokestio asmens buvo būtent tai padaryti. Ir labai trumpai norėčiau paaiškinti, kaip ta sistema veikia. Mes nustatėme galimybę pagauti tuos, kurie dinksta nesumokėję mokesčių ir Tai dabar, jeigu parduodi prekę už savo valstybės narės kitai įmoniai, e, tai tada e, netaikomas mokestis, prekė cirkuliuoja be mokesčio ir tai sukuria karuselinio sučiavimo mechanizmą ir dingusio priekybio mechanizmą. Ir e, kad mes galėtume, kai mes pakeisime taisyklę, tai reiškia, kad reiktų pakeisti to, pagautos pinigus iš karto ir juos išplatinti ten, kur jie turi patekti. Kadangi valstybės narės, kaip jūs sakėte, bijojo, kaž, kad kažkas kitas surinks už jos mokesčius arba netgi bijo, uh, pačios surinkti e, daug mokesčių kito e, atžvilgių, tai mes pasiūlyme tai palaipsnišką to padarimą. Tas patvirtinto mokestimo asmens e, statusas reiškia, kad ta sistema veiks kaip dabar egz, egzistuoja ir mes pagausime tuos, kurie labiau e, rizikingi ir gali dinkti su pinigais. Taigi mes suteikėme valstybei nariai galimybę išlaikyti jų dabartinę situaciją ir e, užpildome tokią baisiausią spragą. Ir būtent dėl šios priežasties mes pasiūlėme šitą sprendimą. Kitas klausimas. E, kodėl aš manau, kad e, kodėl mes pateikėme pasiūlymą leisti dviems e, šalims, kurios e, paprašė taikyti e, bendrą atvirkštinio apmokestinimo sistemą, kodėl tas pasiūlymas buvo pateiktas, aš daugiau to nekomentuoju, šis pasiūlymas pateiktas tarybai, mes padarėme tai, kas mums atrodo atitinka sutartį, o dabar viskas priklauso nuo tarybos. Mes manome, kad šie du mechanizmai nėra nesuderinami. Daugiau detalių jums nepateiksiu, nebent jūs manęs paprašysite. Dar buvo trečias klausimas, ar ne? O kiek tikimybės, kad šitam, šitas pasiūlymas sulauks pakankamai paramos? Kaip ir kiekvienas mokesčių pasiūlymas, jis uh, užtruks. Tačiau kadangi tai paremta vieno angelio principu, uh, E, tai mes pradėjome e, dėl materialių paslaugų taikyti tą vieno e, langelio principą ir vis tai pasiteisino. Dabar mes tai pritaikėme nuotoliniai priekybai ir tas pasiūlymas taip pat pasitvirtino. Ir taip pat tai bus business to business vieno langelio principas ir aš tikiuosi, kad jis taip pat pasiteisins. Thank you, thank you very much. Labai ačiū. Ar kas nors dar norėtų pakomentuoti? Prašyčiau atsižvelgti į tai, kad dar keturi kalbėtojai norės pasisakyti. Ačiū. Kaip aš supratau jūsų teikiamą klausimą dėl pasiūlymo dėl nacionalinio grįžtamo mokesčio. Virštinio apmokestimo reikia pasakyti, kad uh, pasitikėjimo stoka. E, tos problemas sprendimas yra vienas iš svarbiausių žingsnių ir mes džiaugiamės, kad yra rengiamas gairės ES platformoje tą kryptimį, stengiamas sustiprinti pasitikėjimą. Bet politinis spaudimas greta e, mokesčių administracijos e, yra reikalingas. Jeigu politinis spaudimas bus padarytas, tada pokyčių pasieksime. Taigi akivaizdu, kad reikia sukurti politinį pasitikėjimą dėl nacionalinių atvirkštinio apmokestinimo. Mes turime galvoti, kaip e, sumažinti riziką. Taip, nauda ta, kad galime sumažinti vienos rūšies sukčiavimo mastą vienoje valstybėje, bet iškyla grėsmė, kad tas sukčiavimas persikels į kitą valstybę. Ir atsiras vietoj jo toje valstybėje kitos rūšies rizika, nes e, E, nacionalinio mokėjimo atveju dalis PVM galės būti perkelta į kitą sistemą, pardavimų mokesčių sistemą. Ir rizikos profilis pasikeis. Ir netyčia sukursite naujo sukčiavimo grėsmę ir riziką. Ir mes kol kas nežinom, ar viską padarys sėkmingai Aš įsivaizduoju, kad e, galima sakyti, kad PVM yra paprasčiausias mokestis pasaulyje, jis yra taikomas operacijai, bet sukurti į gerą modelį nėra taip jau paprasta. Ačiū, viskas buvo labai gerai suprantama ir aišku, dabar ponas Kofot uh, sertifik, uh, patvirtinto apmokestino asmens klausimų jis rengia pranešimą. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad klausimai, kuriuos jūs dabar paminėjote, buvo aptarti ir anksčiau jau čia. Žinoma, visas tikslas sukurti paprastą sistemą, kuris leistų kovoti su sukčiavimu per sienas ir e, skatinti priekybą. Labai, tai yra pamatiniai dalykai. Aš neteiksiu klausimų komisijai, nes jau daug jūs išgirdote. Aš norėčiau pateikti klausimą kitiems tribūnai esantiems žmonėms. E, Kristianas kalbėjo apie pasitikėjimo stoką tarp valstybių narių. Uh, ir apie tai, kad labai sunku gauti teisingą informaciją ir vieniems kitus gerai suprasti. Gal galėtume šiek tiek plačiau pakalbėti, kaip tą problemą išspręsti? Ir ar turite kokių pasiūlymų? Jūs šitą jau dabar paminėjote, bet galbūt kažką išsameu galėtumėt papasakoti. Ir kaip galima paskatinti bendradarbiavimą ir pasikeimą tarp valstybių narių šiais ir jie. Tai mums būtų nepaprastai įdomu. E, Gerhardas kalbėjo apie mikro įmonės ir mažas vidutinės įmonės ir panašiai. Gal irgi galėtume šiek tiek plačiau pakalbėti, kokios didžiausios kliūtis jums iškyla e, šioje naujoje sistemoje, ypač e, kai galvoja apie mikro įmonės, mažas ir rutinės įmonės. Kaip jos atrodo lyginant su stambiomis įmonėmis? Jūs sakėte, kad yra labai daug problemų ir mes turėtume pagalvoti apie tai, taip pat rengdami savo dosiją. Maybe. Ačiū. O dabar aš norėčiau suteikti pirmiausia E, žodį ponui Humer, nes buvo tiesiogiai jam pateiktas klausimas ir paskui e, pirmąjį klausimą galės atsakyti mūsų svečiai. Okay. Jeigu daugiau jūs nieko nenorit pasakyti, ponio Kofut. I... Ačiū. Pabandysiu kalbėti glaustai ir aiškiai dėl pasitikėjimo stiprinimo. Kaip galime sukurti pasitikėjimą? Tai yra klausimas be atsakymo. Pirminis pasiūlymas dėl vieno langelio sistemos E, buvo siejamas su viena ypatybė. Kitos valstybės narės mokės už tai, kad būtų atliktas auditas. Tokiu būdu būtų užtikrinta, kad nereikalinga našta nebūtų sukurta kitų valstybių narių vardų reikalaujant audito. Ar tas principas geras ar ne, neaišku, bet buvo valstybių narių, kurios pareiškia, kad to nenori daryti. Bet galiu pasakyti, kad bendradarbiavimas, darbas kartu yra gerai. Vieno langelio sistema buvo įdėkta E, elektroniniams sistemoms, dabar B2C sistemoje, B2C sistemoje. Taigi e, laiko reikia, kad atsirastų pasitikėjimas. Tai, ką darome, yra susijęs su pasitikėjimu kūrimu. Aš įsivaizduoju, kad tai yra pagrindinis katalizatorius pasitikėjimui. Kitas dalykas, turime įsteigti tam tikrus bendrus forumus, kad galėtume kartu dirbti, susitikę su kitų valstybių narių mokesčių rinkėjais, mokesčių administratoriais, mes galime uh, užmėgsti ryšių, galime geriau bendradarbiauti, geriau suprasme, kas kaip vyksta. Kaip palengventi auditą per sienas? Nereikia laukti mėnesį, du ar tris, kol ateis re atsakymas. Reikia galvoti apie greitą reagavimą, nes, žinote, sukčiavimai slepiasi, sukčiai slepiasi po e, kompleksiškumu ir ypač jeigu žvelgia, kad valstybės narės nebendradarbiavo. Tai jeigu tris mėnesius lauksime, tos sukčius labai jau greitai pasislėps. Dėl informacijos tokos. E, jūs sakėte ir komisija taip pat kalbėjo apie PVM informacijos portalą. Iš esmės būtų galima klausti, kodėl valstybė narė nenori, viena ar kita valstybė narė nenori išviešinti, e, koks PVM taikomas. Ir tą būtų galima padaryti per patikimą informacijos portalą. Kodėl ne, niekas nesiveržia į tą portalą, e, siekdami palengvinti atitikimą. Atsakymą rasti aš negaliu, bet aš žinau, kad tai yra susiję su kaštais, informacijos išlaikymo kaštais. Visi turėtų būti suinteresuoti tuo, kad ta informacija būtų lengvai prieinama ir patikima. Negalima reikalauti, kad e, prekybininkas taptų ir PVM specialistu. Mes turime uh, rasti konsultantų ar patarėjų, kurie išaiškintų, koks yra PVM tarifas, kaip kas yra registruojama. Ir to padaryti šiandienos pasaulyje nė, nėra lengva, tą padaryti nėra lengva. Kalbant apie PVM, apie MVI, atsiprašau, iškyla dvi problemos dėl e, patvirtinto apmokestinto asmens. E, pirmiausia, e, informacijos tiekimas Jeigu e, neturime pakankamą informacijos, e, tai e, negalime žinoti, ar vartotojas ar pirkėjas yra patvirtintas apmokestas asmuo ar ne. Mes turime galvoti apie patikimą informacijos šaltinį, kurio kol kas nėra. Taip mes galėtumėm E, sudaryti sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms teisingai viską gyventi. Kitas dalykas, jeigu esate PVM e, rinkėjai ir atsiprašau, jeigu esate apmokestas asmo, bet negalite gauti to sertifikato kaip patvirtinto apmokestinto asmens, e, nes paaiškėja, kad tai per brangiai kainuoja, per daug sudėtinga, tada jūs turite už tiekimą mokėti PVM ir jūsų didžiausias konkurentas to PVM neturi mokėti, dėl to jūsų gyvenimas labai pasikeičia, galvojant apie konkurencingumo galimybės. Ir dabar tik tai galime įsivaizduoti, kad patvirtinę apmokestintą asmenį paremsime tik tada, jeigu visos MVI elgsis korektiškai ir teisingai, laikysis e, mokestinių taisyklių ir statuso reikalavimų, kitaip padėtis bus labai bloga galvojant e, apie informacijos kaštus. Ačiū. E, turime tris pranešėjus, pradėjome vėliau. Todėl aš siūlyčiau dar 18-20 minučių padiskutuoti. Aš įsivaizduoju, kad vėliau mes galėsime pasivyti. Dabar ponas Tibor Sanit, kuris rengia mūsų pranešimą apie uh, e, PVM. Um, Tiboro Šanė, dėkui. Mes parlamente jau seniai labai rimtai kalbame apie visus elementus šios sistemos, įskaitant tarifus. Tačiau mano klausimas galbūt bendresnio pobūdžio bus. Nors man pasirodė, kad profesorė Ferija labai kritiškai žiūri į šį pasiūlymą. Atvirai pasakysiu, kad e, kai vyko dėrybos su parlamentu, aš tokio kritiško požiūrio nemačiau ir noriu paprastą klausimą pateikti. Jeigu aš e, e, teisingai supratau profesorę, ji mano, kad uh, komisijos pasiūlymas yra nekonstitucinis ir netinkamas ekonominė prasme, galbūt taip ir yra, nes metu to, tai jeigu taip iš tiesų yra, kokia būtų alternatyva. Labai daug darbo investuota rengiant dabartinį pasiūlymą, buvo išklausyta dabar daugybė žmonių ir man būtų labai keista, buvo keista išgirsti tokią kritiką, tačiau aš esu tikras, kad jūs galbūt žinote, kas galėtų būti alternatyva. Gera, dar turiu keletą sekundžių ir noriu kitą dalyką paminėti. PVM kaip toks nėra kažkoks pašalinis veikėjas ekonomikos pasaulyje. Jis yra susijęs su uh, kitais mokesčių klausimais. Pavyzdžiui, tam tikrose šalyse taikomas aukštas didelis PVM e, PVM tarifas ar politika stipri tam, kad būtų e, kompensuojama daugia nacionalinėms įmonėms. Tai yra toks klausimas, bet pagrindinis dalykas yra, kokia būtų alternatyva komisijos pasiūlymui. Dėkuoju, ponė Sanė. E, Profesoriui Leferė dabar suteiksiu žodį. Aš komentavau pasiteldama argumentais, kurie išplėtoti mano e, straipsniuose, kuriuos atsiunčiau komitetui. Aš šiandieną pasakiau tik tai, kokios būtų mano išvados tiek teisinių, tiek ekonominių požiūrių ir mano minėtose straipsniuose tikrai išsamei apie tai kalbu. Dėl alternatyvas, aš suprantu, kad politinių požiūrių tai labai sudėtinga, tačiau mes galime net pabloginti situaciją lyginant su dabartinė. Aš nesakau, kad dabartinė padėtis yra gera. ES PVM sistema yra pasenusi, yra labai daug konkurencijos iškraipimo atveju, yra ne, labai daug problemų MVI. Taip pat ši sistema yra kliuvinys ES prekybai. Bet nors visą tai tiesa, aš bijau, kad dabartinis naujas pasiūlymas dar pablogins daugelį iš tų problemų, nes atsiras daugiau diferencijavimo bazė gali nukentėti taip pat dar labiau ir taip pat e, gali būti labai daug neigiamų pasiekmių dėl įplaukų. E, Ir jeigu mes sutiksime, kad galima taiksti su bazės erozija, jeigu bus viršinė riba nustatyta, netgi vis tiek bus įplaukų deficito problema ir mes turėsime arba siaurinti viešasis paslaugas, arba ieškoti kitų lėšų šaltinių. PVM yra labai geras būdas e, įplaukoms užsitikrinti, kad būtų galima e, teikti piliečiams būtinas paslaugas. Ir aš nežinau, jeigu mes surinksime dar mažiau lėšų įplaukų, gausime mažiau, iš kur ateis trūkstamos lėšos. Aš nesu politikė. Aš tik tai žiūriu tai, kas vyksta Europoje, kaip uh, liudininkė kaip dalyvė tam tikrų dalykų ir aš nematau, kad žmonės e, norėtų mažiau paslaugų gauti viešųjų sumažėjus įplokoms. Taigi aš reiškiu nuogastavimus ir tai gali pakengti e, priekybai ES viduje, gali iškraipimai būti didesni negu dabar, mes taip pat prarasime pajamas, kurias būtų galima investuoti į viešasias paslaugas. Aš taip pat nematau kito būdo kompensuoti steigiui įplaukų ir taip pat iš tikrųjų nesuprantu, kodėl būtent to reikia, nematau priežasties, dėl ko galima taisys būtų su erozija PVM pagrindo. Plėsti ją tai būtų priežasčių, bet nematau nei politinių, teisinių, nei ekonominių priežasčių, kurios e, toleruotų eroziją baz, mokesčio bazės. Ir Mano minėti straipsniai labai išsamei plėtoja šią mintį ir aš su bet kuriuo komiteto nariu atskirai išsameu galiu pakalbėti apie tai. Dėkoju. Ačiū. Matau, kad e, ponė Ležion nori pasakyti. Ležion, aš manau, kad mes dabar E, judame link galutinio sprendimo ir šalis neturės visiškos laisvės, bus apribojimai, tam tikros proporcijos, manevro laisviai, bet e, laisvė nėra neribota. Aš sutinku su tuo, kad taip, gali jums kilti susirūpinimas, bet yra tam tikros ribos biudžetinės deficito Europos, pavyzdžiui, semestro mechanizmas veikia. Aš e, esu už ir aš e, vedu lyginamųjų PVM sistemų globalių mastų kursą ir aš manau, kad e, valstybės narės galės uh, E, apsispręsti, jos neturės taikyti labai žemų e, tarifų ir yra ribos jų veikimo laisviai apibrieštos. Mes taip pat turėtume galvoti apie tai, kaip skleisti informaciją, galbūt ne tik e, internetinio portalo reikėtų, bet statistinę klasifikaciją pasitelkti. Bet tik produktams, kurie turi būti įvertinti pagal tam tikrus standartus. Reikėtų naudoti statistinę klasifikaciją pagal šalis ir tarifus. Vienas dalykas, jeigu pradedi prekiauti kitoje šalyje, kaip tu gali sužinoti tarifus ir galbūt platesnė statistinė klasifikacija e, būtų naudinga. Taip pat reikėtų kai kurios dalykus automatizuoti. Bernas Liukė toliau iš EKR. Dėkoju. Dėkoju, pirminkė. Principinis klausimas pirmiausia. Jeigu mes žiūrėsime komisijos pasiūlymus ir perėsime prie paskirties šalies principo, ar tai nereikštų daugiau ar mažiau, kad natūraliausias būdas nustatyti e, PVM būtų atvirkštinis apmokestinimas? mokestis nustatomas ten, kur yra galutinis vartotojas. Ir man atrodo, kad natūralu e, tai būtų rinkti mokesčius pagal e, teikimo grandinį ir taikyti atvirkštinės e, apmokestinimo principą. Noriu taip pat sureaguoti tai, e, kas buvo pasakyta vienos iš viešinių apie patvirtinto apmokestinamos mens registrą. Galbūt galėtų, jūs kalbėjote apie riziką. Kokia rizika susijusi su tokia patvirtinto apmokestinamo asmens sistema, nes tai labai tarsi gerai atitiktų atvirkšnio apmokestinimo uh, sistemą ir e, sukčiavimo atvejai sumažėtų, jeigu atsirastų registracijos sistema tų e, patvirtintų asmenų, bet galbūt aš klystu. Paskutinis klausimas e, - mokesčio bazės erozija. Jūs labai aiškiai pasisakėte prieš komisijos pasiūlymą šiuo požiūriu. Aš nematau vis tik tai tikrosios priežasties ir galbūt man galėtumėte dar paaiškinti tai. Uh, Jūs sakote, kad tendencija bus e, mažinti tarifus sistemoje, bet tarifas ir bazė yra skirtingi dalykai. Galbūt jūs galite labai trumpai atsakyti, bet jūs kalbėjote apie bazės eroziją, bet aš nematau to. Uh, Aš taip pat nesupratau, koks bus e, mechanizmas, kuris e, verstų mažinti tarifus lyginant su dabartinės, galbūt paaiškintumėte tai. Ir ar tikrai tai yra bazės ar tarifo dydžio problema. Ir kodėl šalis e, turėtų mažinti tarifus, nes jos siek, turėtų siekti daugiau uh, E, didesnių įplaukų. Kas norite pradėti? Nuo kairės į dešinę. Prašom, pradėkite. Labai ačiū komisijos atstovė. Trumpai. PVM taikoma daliniams mokėjimams. Dabartinė sistema, tai yra tas pereinamasis režimas, yra de facto atvirkštinis apmokestinimas, kai e, vyksta sandoriai tarp verslo, tarptautinių mastų ir ten prasideda problemos. Atvirkštinis apmokestinimas eliminuoja dalinį mokėjimą ir stumia visą PVM į paskutinę e, grandinė, tai yra e, iš tikrųjų pardavimo mokestis. Ir e, jeigu perinama prie juodo, juodosios rinkos, viskas yra prarandama. Uh, O su daliniu mokėjimu, jeigu vienas grandinės dalyvis dinksta, tik tai ta dalis mokesčio, PVM mokesčio dinksta, bet ne visas mokestis. Atvirkštinis apmokestinimas e, turi tą bendrąją ontologinę problemą linant su PVM. Ir šioje sistemoje mes bandome taikyti tą pačią sistemą tiek šalis valstybės narės viduje, tiek tarp valstybinių mastų. E, tiekimas yra apmokestinamas. Mes neturime federalizuotų tarifų, skirtingos mokesčių inspekcijos veikia, atrodo, kad tai yra dirbtinė sistema, bet dėl supaprastinimo sistemos siekiant išgyventinti sukčiavimą, e, vieno, vieno langelio sistema veikia gerai ir mes esame tikri, kad tas pasirinkimas mūsų siūlomas bus geresnis bet e, dėl registravimo patvirtintų apmokestinimo asmenų. Jis parduoda vartotojui. Ir kokia yra problema dėl atvirkštinio e, apmokestinimo? Mes negalime visais pasitikėti. Dėl to reikia registruoti tuos e, patvirtintus asmenys. Bet kaip apie kitus veikėjus? Jūs galite taikyti dalinius mokestį. Tai yra verslui E, tik tai apsu, verslą apsunkinantis dalykas. Ir aišku, alternatyvų įvairių, bet mes atlikome poveikio vertinimą ir pasirinkome kelią, kuris būtų naudingiausias, duotų daugiausiai naudos ir uh, atneštų mažiausiai problemų. Profesorė Ferija, aš noriu pritarti komisijos atstovė Lenai dėl e, apvirkšnio apmokestinimo. Visi tyrimai rodo, kad Jeigu lyginamas PVM su pardavimo mokesčiu, tai PVM yra pranašesnis siekiant išvengti sukčiavimo. Pardavimo mokestis e, siemas su paskutinė grandinė ir siemas su didesnė rizika negu PVM atlikta nemažai tyrimų šioje srityje, kurie rodo, kad trečiosios šalies e, atskaitomybė yra pažeidžiama kažkas atsiskaito už tam tikrą sandorių vietoj kažkieno kito. Ir pavyzdžiui, e, didėja ataskaitų pranešimo apie priekybą, ne apie kitas grandis. Dėl bazės erozijos tai yra techninis terminas viskam, kam netaikomas standartinis PVM tarifas e, hipotetinis PVM e, pagrindas yra bet, kokia, bet koks vartojimo elementas, bet kurioje valstybėje narėje. Iš viešųjų finansų srities tai yra siejama su mokesnėmis išlaidomis. Jeigu žemesnis tarifas, tai jis e, pasklinda plačiau ir e, iš ten kyla bazės erozija. E, Mes esame matę ne vienoje valstybė narėje, bet daugelį pavyzdžių iš vairių valstybių narių. Pavyzdžiui, tamponai, e, Junktinė karalystė vaikų, batai, e, Airijoje, e, restoranai Portugalijoje yra e, spaudimas mažinti PVM ir tas spaudimas kartais yra labai didelis. Lobistai, jeigu mato galimybę, kad vyriausybė sumažins tarifą, tai jie labiau spausta vyriausybę, kad jie taip ir padarytų. Aš manau, matau tik tai tokią tendenciją ir neįsivaizduoju, kad atsiradus politiniam spaudimui tarifai padidės. Atvirkščiai jie bus mažinami. Vamstur. Labai ačiū. Ar kas nors iš e, kalbėtojų nori sureaguoti, nes dabar jau artėja posėdžio pabaiga. Aš palaikau tą poziciją, kad e, toje pačioje tiekimo grandinėje turime turėti ir atvirkštinį apmokestinimą ir surinkimą. Todėl pakartosiu, kad mums reikia vieno lankelio principo, kad mes galėtume surinkti mokestį ir netgi surinktami mes nenorime, kad e, kažkas per susigražinimo mechanizmą iš biudžeto pasiimtų pinigus. Todėl mes per patikimo priekeivio sistemą, per registraciją mes galėsime surinkti mokestį nepriklausomai nuo to, kada yra pritaikomas atvirkštinis apmokestimas e, mes žinome, kad šitą sistemą dabar išnaudoja ir nusikaltėliai, ir mes jų šioje sistemoje nenorime. Dėkoju. Na, noriu su, pakomplikuoti dabar situaciją, atsiprašau. E, jeigu e, pasieksite pusiausvyrą, tai galima argumentuoti, kad jeigu mes taikome PVM, tada nesutriks jokia grandinė, tačiau kai kalbame apie tarpvalstybinius mokėjimus, tai turime uh, faktiškai 4 trilijonus PVM. Uh, tai yra PVM, kurį reikės surinkti, gražinti, sumokėti ir panašiai. Tai yra didžiuliai pinigai. Ir taip pat tarp valstybinių mastų reikės e, ir gražinimus daryti, jeigu to reikės. Taigi, todėl mes sakome, kad mes ne, iš tiesų esame už supaprastintus metodus, tačiau esant dabartiniai e, pasiūlymo situacijai. Mes nemanome, kad e, patvirtinto apmokestinės statusas yra tinkamas metodas ypač kai turime omeny, kam tai bus taikoma. Ar mes turime spręsti grupios, grupės sandorių klausimą, ar mes turime um, kalbėti apie įprastinį, e, įprastinius verslo sandorius, ne, o ne atsitiktinius. Um, mes negalime sakyti, ką mes supaprastinsime, kol mes nežinosime, kiek kompleksiškai yra sistema ir ką reikia paprastinti. Ir aš žinau, kad galbūt tas atsakymas nėra idealus, tačiau uh, atvirai kalbant, kai kalbame apie patvirtinto asmens statusą, e, nežinant, kuo jis prekiauja, yra, tai ganėtinai yra sudėtinga. Um, the... Dėkoju. E, Moris e, reikėjo išvykti. Moris Kopkato reikėjo išvykti ir tai buvo tik tai diskusijos pradžia, dabar mes pradėsime diskutuoti apie pasiūlymą, kuris vis dar pakeliu į parlamentą ir šita diskusija bus tikrai labai e, įdomi, man tai atrodo svarbu ir e, tikrai bus praturtinanti diskusija. Ir e, mes dabar tos diskusijos neapleidžiame, ją tik tais atidedame iki kito raundo ir artimoje ateityje grįžime prie šitos temos. Taigi labai dėkoju visiems. Atsiprašau už užvilkinimą, kuris įvyko dėl to, kad vėlavo ankstesnis posėdis. Ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo 13. We'll just replace here members, we will allow our guests uh, to leave. And... Leisime svečiams e, išeiti, pasikeis kalbėtojai. Labai ačiū visiems. Should be quick. No one wants to speak on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 Taigi, mėly kolegos, perinu prie 13 darbo atvarkės klausimo, jis labai svarbus, kalbame apie bendrąjį ES 2019 m. finansinių metų biudžetą. Pirmieji svarstymai, visi skirsniai. Daniel Vijoti iš socialdemokratų frakcijos yra atsakingas mūsų atstovas. Jis uh, pristatys biudžeto bendrąją procedūrą ir taip pat išklausysime ekonomikos komiteto e, nuomonės referendumo. Ir pagal įprastą tvarką biudžetinė ekonomikos komiteto procedūra e, bus perkelta į kitus komitetus, ekonomikos komiteto nuomonė bus pateikta pagrindiniam biudžeto komitetui ir ten bus įtraukta politinė informacija ir pakeitimai. Taip pat bus pakeiti biudžeto uh, E, plano skaičiai. Europos komisija biudžeto projektą turėtų patvirtinti gegužės 23 dieną, taigi kol kas svarstome dokumentą, kurio dar nėra. O dabar aš norėčiau paprasyti mūsų garbingai pranešėją iš biudžeto komiteto ir po to pereisime prie e, pranešėjų ekonomikos komiteto vardu. Labai ačiū, ačiū ponė pirmininkė, dėkoju kolegoms iš Europos komisijos, dėkoju už tai, kaip svetingai mane priimate šiame komitete. Mes e, laiko daug neturime, tačiau palaikyti dialogą su visais komitetais labai svarbu, ypač su ekonomikos komitetu. Man šis procesas labai svarbus ir aš Norėčiau išklausyti viską, ką Jūs norite pasakyti metodiniu požiūriu. Kaip ir visi ankstesni pranešėjai, aš norėčiau, kiek tik įmanoma, pasiekti plačiausiai įmanoma parlamento konsensusą. Ir parlamento pozicija dėl biudžeto turėtų būti vieninga. Tada ji bus stipresnė ir galėsime prastumti savo poziciją dėrybose su komisija ir taryba. Temos, kurias aš išskyriau ir e, kurios man e, kelia problemų ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. E, jos, aišku, yra labai svarbios, kalbant apie bendrai metinį biudžetą. Taigi reformos sektorių programos, Europos priežiūros administracija, EMA, ESMA. Jas reformuoti reikės, nes e, tai turės įtakos biudžetui. Taip pat yra pateiktas e, pasiūlymas dėl pagrindinių e, partnerių CCP, dėl jų priežiūros, ypač kai kalbame apie trečiųjų šalių CCP Žinoma, tai irgi atneš papildomų išlaidų ir jas turėsime padengti iš CCP fondo 2019 metais. Tačiau taip pat suprantame, kad reikės, jog uh, Europos biudžete du, du numatytos išmokos, kol 2020 metais bus įvesta kvotų sistema. Keli mėnesiai liko biudžetui, mes tuos e, mokesčius turėsime svarstyti dėl visos Europos e, masto privačiųjų pensijų. Apie tai labai daug kalba EIOPA organizacija. EPP jau pateikė savo poziciją ir yra susitarta 60 ir 40 procentų su valstybėmis narėmis proporcija. ES teiks 60 procentų, valstybės narės 40 procentų. Laikotarpiu iki 2020-ųjų tai sudarytų iš ES biudžetų 30 milijonų. Man atrodo, kad jūsų komitetui tai labai aktualu, ypač galvojant apie tai, kas bus po 2019 metų. Bet kaip aš jau sakiau, atėjau čia išklausyti, kas pasakys kolegos. Ir e, norėčiau sužinoti, kokiu geriausiu pasiūlymu biudžetui kitų metų jūs turite O dabar aš suteiksiu žodį pačiam savo. Esu ekon komiteto pranešėjas ir e, dabar svarstome pasiūlymą, kurio dar nėra, kaip jau sakiau, ir aš dabar norėčiau kartu su jumis e, pasikeisti nuomonėmis apie ekonomikos komiteto nuomonę. Taigi visų pirma, atsižvelkime į visus e, pokyčius dabar ES ir pasaulyje ir turime pagalvoti apie tai, kad ekonomikos klausimai yra labai svarbus. Tuo pat metu mes turime galvoti apie pagrindinius ES prioritetus. Man atrodo, kad ES sąraše yra labai stiprių prioritetų, pavyzdžiui, saugumas ir gynyba. Ir mes turėtume pasirūpinti, kad kai kalbame apie biudžetą, jam suteiktume deramą finansavimą. Tai yra ES ateities vienas iš svarbiausių prioritetų. Todėl mes turėtume E, pasirūpinti, kad e, biudžeto e, eilutės ekonomikos komiteto kompetencijai priklausančios būtų suderintos. Agentūros, agentūros finansavimas turėtų būti numatytas, nesukuriant nereikalingo spaudimo ES biudžetui. Pagalvokime apie tai, kaip pokyčius dėktume sistemos viduje ir dabartinių resursų dėdinimas ne visuomet bus būtinas, tik tai jeigu jie pagristi, tas galėtų būti daroma, pažiūrėjus į praėjusių metų biudžetą, galima padaryti išvadą, kad svarbiausi ekonomikos komiteto uh, klausimai yra atspindėti ir uh, mes kalbėjome apie finansavimo pakankamumą ir padidintą uh, finansavimą tam tikroms agentūroms Pažiūrėkime į biudžeto įlūtės atidžiau ir suprasme, kad reikia pasirūpinti, kad e, nepersidengtų uh, nuostatos, kad nebūtų dubliuojama. Turime galvoti apie finansavimo didinimą ir turime suprasti, kad ES biudžetas e, negali aukti nepagristai. Aš lauksiu uh, informacijos iš visų ekonomikos komiteto narių, tikiuosi jų nuomonių, aš tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai biudžeto komiteto kolegoms padėti. O dabar aš baigsiu, išsakydama savo asmeninę nuomonę. Ne visi šešėliniai pranešėjai yra paskirti. E, socialdemokratų frakcijos atstovai, poniai Berės žodis. E, no, e, Visų pirma, aš noriu atsiprašyti kolegės, kuri negalėjo atvykti į šį posėdį vardu. E, Noriu padėkoti pagrindiniam pranešėjai, e, biudžeto komiteto vardu. Jis sugebėjo e, parengti mm, reprezentatyvę, sakyčiau, poziciją 2019 e, metų bendrajam biudžetui. Prisiminkime, kad praėjusiais metais buvo kalbama apie agentūrų biudžeto stabilizavimą. E, tai e, labai svarbu ir tai turi būti išlaikyta. Žinome, koks darbas dabar vyksta. Brexit turiu galvoje. Ši dalis e, nebūtinai yra tiesiogiai atspindėta biudžete, o ji bus gana didelė. Ir mes supraskime, kaip tai įtakos visų trijų agentūrų finansavimą. Aš kalbu apie Europos bankininkystės agentūrą, draudimo agentūrą ir e, taip pat turime galvoti apie nekilnojamo turto vertės pasikeitimus. Pranešėjas jau minėjo, kad e, turėsime kalbėti apie pensijų sistemų sutvarkymą, privačių pensijų Europos sistema turėtų būti sureguliuota. Na ir dar vienas klausimas, e, kurio aš negirdėjau minint, bet gal aš nelabai atidžiai klausiausi. Europos bankysės agentūros perkelimo į kitą vietą. Uh, kaštai. Tas, tuos kaštus turėsime dalinti su Junktinė karalystė. Tačiau vis tik tai, man atrodo, kad kitais metais mes e, turėsime nuveikti daug darbų susijusių su agentūrų perkelimu. Čia kalbame apie BA ir EMA, vaisto agentūrą, bet e, Turim suprasti, kad e, visam tam reikia skirti pakankamai dėmesio. E, privalu tą vertinti bendrame kontekste. Jeigu viskas gerai susiklostys, nežinau, kaip bus iš tikrųjų, galime įsivaizduoti, kad naujas agentūrų finansavimo metodas e, įsigalios. Jūs žinote, kad Europos priežiūros institucijos E, bus finansuojamos naujai, tai yra, jų biudžetas dabar yra peržiūrimas, čia kalbama apie tris agentūras, Europos komisijos pasiūlyme bus apie tai kalbama ir didžiausias rinkos veikėjų indėlis atiteks būtent toms agentūroms. O tada Europos biudžeto išmokos bus mažesnės. Mes kalbam, kad nedaugiau kaip 40 procentų visų agentūrų biudžeto turi ateiti iš ES. Aš nežinau, kaip bus 2019 metais, gal jūs sakysite, kad taip nebus, bet jau dabar mes galėtume uh, numatyti, e, kiek kainos, kainuos tų agentūrų e, veiklos pertvarkymas. Tiek aš norėjau pasakyti, e, galiu pasakyti, kad mano kolegė, kuri dėja negalėjo atvykti, žymiai labiau kompetitinga šio klausimu negu aš. Ačiū ponė. EKR atstovės Keis Wimber nėra. Ar ponė Luka, jūs norite pakomentuoti? Ar Alde frakcijos atstovų yra? Pone Ježek, jūs nenorite komentuoti? Žaliųjų vardu? Sven Gygold, šešėlinis pranešėjas, ne, nenorit kalbėti? Guo vardu, ar kas nors norėtų pasakyti? Čia tik apie pinigus kalbam, daugiau nieko. Ar kitų frakcijų vardu kas nors norėtų pakalbėti? Niekas. Puikiai dirbame. Ar spontaniškai kas nors norėtų pasakyti? Man atrodo, kad visi galvoja apie laiko taupimą. Todėl aš dabar pakviesiu biudžeto komiteto svečią apibendrinti. Grazie. Ehm. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju Jums už komentarus. Dėkuoju per Vanš Beres už konstruktyvius komentarus. Aš, aišku, juos visus pasižymėjau. Ir aš dabar norėčiau tik tai trumpai sureaguoti jūsų e, pasisakymus. Kaip sakėte, pirmininkė, kol kas komisijos pozicijos dar nėra. Mes dar laukėme komisijos biudžeto projekto gegužės pabaigoje pasirodant. Dėl gynybos sistemų jūs sakėte, kad reikia užtikrinti E, tam finansavimą. Aš sutinku, kad saugumas ir gynyba, ypač naujieji projektai šioje srityje, turi būti deramai finansuojami. E, negalime perimti lėšų iš kitų jau galiojančių projektų. Todėl e, biudžeto komitetas sako, kad jeigu turime naujų projektų, turime galvoti apie tai, iš kokių pinigų jie bus finansuojami. Nereikia kelti minčių, kad bus atimti pinigai iš jau veikiančių projektų, tik tam, kad būtų apmokėti nauji projektai. Dėl to nukentėtų ES piliečiai, įmonės ir taip toliau. Dar vienas komentaras. Susijęs su to, ką jūs jau sakėte. Dėl agentūrų. Ir čia matome, kad 5 procentais yra sumažintas e, personalo skaičius, darbuotojų skaičius, kaip ir visose ES institucijose. Bet e, e, raginama, kad visos agentūros dirbtų efektyviau. Ekonominių požiūrių, personalo požiūrių bus labai sunku pasiekti tokio efektyvumo ir apie tai turim kalbėti darybose su taryba. Ačiū pranešėjau noriu priminti tai, ką sakė ponė Bereš. Gera žinia yra ta, kad rengiame e, projektą, bet yra ir už pinigus svarbesnių klausimų. Baigdamas aš noriu pasakyti negerą žinę, labai griežtas tvarkaraštis, e, nes e, pranešimo komisija dar neparengė. E, Liepos 11 dieną ekonomikos komitete vyks taikinimas, pakeitimus bus galima teikti iki Liepos 18 per labai trumpą laiko tarpą, pakeitimai svarstomi. Ekonomikos komitete rūpiučio 29 dieną tada ir bus balsuojama, taigi atkreipkite dėmesį į tokį grafiką. O dabar aš noriu Jums visiems šią esantiems padėkoti. Dėkoju svečiui.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 So, dear colleagues, um, we can... Kolegos, galime pradėti. 14 darbo tokies punktą nagrinėti. Tai yra taip vadinamo EMIR e, reglamento keitimas Europos vertinių popierių rinkų e, institucijos, atsiprašau, Europos rinkos ir infrastruktūros reglamento keitimas. Danuta Hubner e, pranešėja pateikta yra nepaprastai daug pakeitimų, 610. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos labai e, ryštingą darbą. Danuta, žodis jums. Dėkoju. Ačiū, Roberto jau kai ką paminėjote ir nebenoriu kartotis, tačiau pasakysiu tik tai tiek, kad 40 e, kompromisų yra siūloma, juos rengiame ir noriu pradžioje pasakyti, kad analizuojant pakeitimus, paaiškėjo, kad e, plačiaja prasme Egzistuoja sutarimas tarp pagrindinių frakcijų ir kolegų, kurie mm, įeina į dėrybininkų komandą. Ir galiu pasakyti, kad pagrindiniai šio reglamento elementai dėl jų bus susitarta ir manau, kad užsitikrinsime gerą susitarimą ir kad kolegų dauguma pritars mūsų pasiūlymams dėl Europos Sąjungos e, pagrindinių sandorio šalių ir e, bendrosios priežios sistemos. Mes sutarėme, kad ta pati priežios sistema Europos Sąjungos e, pagrindiniams sandorio šalims bus taikoma kaip ir trečiųjų šalių pagrindiniams sandorio šalims, bet reikėjo aišku kai ką pakoreguoti ir manau, kad vis tik tai mes iš principo sutarėme dėl to. Taip pat e, nukrypome nuo komisijos pasiūlymo ir pagal e, dabartinį ESMA reglamentą e, siūloma sukurti vidinį vidaus komitetą ESMOje, kuris būtų atsakingas už priežiūrą. Ir e, tiek prižiūrint ES subjektus, treč, trečiųjų šalių ir vakar gavome informaciją apie sudėtį tokio vidaus priežiūros komiteto bus nuolatiniai ir nenuolatiniai nariai, taip pat kviečiami stebėtojais nariai šiame kontekste. E, galiu pasakyti, kad Roberta nusprendė įtraukti klausimus susijusius su priežios komiteto narių nepriklausomumą. Mes taip pat sutarėme Roberto atsižiūrėtos pasiūlymus ir taip pat dėl balsavimo e, baigėme sutarti ir dėl e, ryšio tarp priežios komiteto sprendimų ir uh, tiksliau dėl e, valdybos ir priežios vidinio, vidinės tarnybos. Priežiūra ES centrinių sandorio e, šalių. E, mes sutarėme dėl tam tikrų elementų, taip pat nutarėme stiprinti esmą, dėl kolegijų susitarėme ir esmą stiprinti jos vaidmenį ir raginame padalyti darbo krūvį tarp esmos ir nacionalinių atitinkamų institucijų ir siūlome įvesti, sukurti tam tikrą sistemą trijų lygmenų nacionalinės kompetitingos institucijos, kurios e, pavyzdžiui, turėtų kreiptis į esmą dėl tam tikrų sprendimų, paskui kitas e, ligmuo sprendimai, dėl kurių reikia konsultuoti su esma. Ir trečias elementas, ir trečias krepštys, e, sprendimai, kuriuos galima patvirtinti nesikreipiant į esmą. Mes tarpusavė vis dar kalbame apie tai, kokius sprendimus priims kiekvienas lygmuo arba į kokį krepšį paklius, kokio tipo sprendimai dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros mes e, nutarėme išlaikyti dabartinę, taikyti tą pačią sistemą kaip ir ES e, pagrindiniams sandorio šalims. Mes e, taip pat siūlome tam tikrus lygmenis įvesti. Aš Taip pat noriu pasakyti, kad dėl trečių šalių pagrindinių sandorio šalių mes esame susitarę, kad į pirmąjį lygį bus pada, tam tikra įrašyta grupė, tam tikra dalis, tai yra mažiau svarbu, svarbios pagrindinės sandorio šalys ir esmos vaidmuo nesikeis. Antrasis lygmuo sistemai svarbios pagrindinės sandorio šalys joms bus stipri E, kurioms, kuriems taikomi specialūs e, reikalavimai ir e, trečiasis lygmuo, kur, kuriam priklausys sistemai svarbios pagrindinės sandorio šalios, šaliai sistemai ypatingai svarbios ir Europos komisija turi jas pripažinti, taip pat bus nustatyti kriterijai, kuriuos turės atsižvelgti komisija Ir tie kriterijai ir komisijos ir esmos bus e, analizuojami e, ir tada galima atsisakyti pripažinti ES tokią šalį, e, gal atsižvelgiant į ES finansų rinką ir poveikį galima jai. Mes taip pat E, suprantame, kokia svarbi su, tarpusavio supratimo memorandumų sistema tarp ES ir trečiųjų šalių priežios institucijų e, antrai kategorijai e, pagrindinių sandorių šalių bus taikoma ta sistema ir mes daug dėmesio skirsime memorandumams minėtiems ir e, bus reikalama, kad būtų praktiškai jie įgyvendami ir apibrėžt, bus apibrieštos pasiekmes, e, jeigu trečiosios šalis, e, trečių šalių priežios institucijos nesilaikys tų memorandumų. Taip pat priežios kolegija trečiųjų šalių pagrindiniams sandorio šalims bus įkurta, mes iš principo sutarėme dėl to. Taip pat matome, kad egzistuoja poreikis peržiūrėti pripažinimo sprendimus, bus dvi kategorijos jų priklausomai nuo to, e, kokią sumą finansinių priemonių išreikšta ES valiutomis e, yra pereina per e, tarpusavio užskaitos sistemą tų pagrindinio sandorio šalių ir taip pat dėl pačios, pačių valiutų bus peržiūrėti kas dviejį metai sprendimai, o kiti kas penkerius metus. Mes taip pat esame esmai labai aiškius e, kriterijus apibrėžę e, dėl pagrindinių sandorio e, šalių priskirimo kategorijoms. Reik reikia e, laikytis tarptautinių standartų, pirmiausia, Bazelio komiteto e, standartus bankų sektoriuje vertin, e, dėl vertinimo bankų sistemos rizikos ir IOSCO standartus dėl pagrindinių sandorio šalių vertinimo. Tie kriterijai taip pat, galiu pasakyti, iš principo yra suderinti Yra tam tikrų dalykų, dėl kurių iki galo nepasiekta sutarimo, pirmiausia, dėl e, centrinių e, bankų, pagrindinių valiutų emitentų ir tokių bankų vaidmuo prižiūrint pagrindinės sandorio šalis. Mes turime dar atidžiai panagrinėti šį klausimą ir ištikrinti e, nuoseklumą viso proceso metu. priežios proceso metu. Galvojant apie tai, koks būtų centrinių bankų vaidmuo. Galiu pasakyti, kad gali dar vykti diskusijos apie tai, kaip mes žiūrėsime griežtai tam tikrus kriterijus. Reikės dar dėl to starti. Ir paskutinis dalykas, tai kas bus aptarta bendrajame posėdėje su uh, konstitucinių reikalų komitetu vėliau, mes e, turime labai aiškiai atskirti 22 statuto e, straipsnį Europos centrinių bankų sistemos ir EMIR 22 e, straipsnį dėl centrinio banko vaidmens. Reikia, kad abiejuose teisės aktuose deramai būtų apibrieštas tas vaidmuo, bet mes tikriausiai vėliau apie tai pakalbėsime. Dabar aš nebenoriu e, plėstis, taigi 22 straipsnis tiek statute, tiek EMIR reglamente. Ačiū, Danuta, dabar mano eilė. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir aš norėčiau padėkoti Jums už E, bendratarbiavimą ir kitiems šešėliams pranešėjams už puikų bendratarbiavimą. Ir aš manau, kad mes mums labai gerai sekasi. Ir mes radome kompromisą ir įsprendėme e, nemažai sudėtingų klausimų. Taigi, daugelis dalykų, kuriuos jūs sakėte, mums tikrai visiškai tinka ir turbūt e, e, daugumai dėrybinės komandos tai e, suteikia vilties, kad mes balsuodami sulauksime daugumos palaikymo. Dabar kelios mintis apie tai, ką jūs jau paminėjote dėl valdysenos. Kaip sakėte, mes visi pasirinkome laikytis emir nuostatų, kad e, galėtume išvengti e, persidengimo su esma e, apžvalga. Nepriklausomai nuo skaičių apžvalgos, aš manau, kad priežiūros komitetas nusprendė, kaip mes nusprendėme, bus labai geras kandidatas e, įtraukti į esmos apžvalgą. Ir mes dabar rengiame savo dokumentus e, Manau, kad būtų geriau, kad e, šia, už šią bendrą užduotį būtų daugiau atsakingų asmenų. Tuo pačiu a, a, e, metu mes manome, kad tai turi būti europinė institucija, o ne a, e, Europos institucijos asmuo, atstovas. Ir, aišku, reikia atsižvelgti ir atskaitomybės nuostatas. A, ir e, į kitus labai svarbus bendrus klausimus. E, taip pat kalbant apie tai, jog mes sutarėme dėl to fakto, jog mes e, prižiūrime ES sandario vadinę sandorio šalį, tai mes turime atsižvelgti į tai, jog mums reikia pritaikyti e, krepšelio principą, kad rastume platesnį palaikymą tokiai organizacijai. Taip pat manau, kad labai stiprus peržiūros straipsnis taip pat turėtų būti įtrauktas tam, kad e, šis krepšelio principas būtų laikinas ir, ir palaipsniui jis E, išsivystytų į išsamesnę Europos priežiūrą. Taigi, kaip jau sakiau, mes turime įvertinti šitą rizikos e, kategoriją ir atitinkamai paskirstyti visus straipsnius į tuos tris krepšelius. Frakcijos pozicija yra kiek įmanoma daugiau atsižvelgti į rūpimus klausimus susijusius su nacionalinės kompetentingos e, institucijos vaidmenį. Tad mes turime dinamiško, taikyti dinamišką požiūrį e, siekiant e, visapusiškos Europos priežiūros. Kalbant apie e, centrinį banką emitentą, tai e, mes turime paaiškinti kad e, jo vaidmuo gali būti išplėstas deleguotaisiais teisės aktais ir taip pat galime numatyti papildomą straipsnį, kuriuo Europos centriniam bankui būtų leidžiama veikti, e, esant ypatingoms aplinkybėms, jeigu tos priemonės bus susijėtos tik su pareigų įgyv... ECB e pareigų įgyvendinimu, kai kalbama apie stebėsenos policiją, po, politiką e, ir skaidrumą. Ir aš pateikiau pakeitimą remiantis tuo, ką mes nuveikėme ir suprantu, kad šita diskusija yra susijusi su kitu punktu e, ir 22 straipsniu. Kalbant apie šalies e, pripažinimą, e, manau, kad mes neblogai pasistengėme, mes uh, suderinome skirtingas atsakomybės sritis ir mes e, matome, ko, kokia yra komisijos pasiūlymo logika. E, taip pat e, labai svarbu, kad šita priemonė būtų suvaldoma ir kad šitas variantas būtų ne tik popieriuje. Taigi, manau, kad mes dabar išvystome labai rimtą kompromisą šioje srityje. Ir taip pat norėčiau kai ką dar patikslinti ir aš tikiuosi, kad um, bus atsižvelgta į kai kuriuos pakeitimus. Mes norime išsklaidyti būkštavimus. Mes žinome, kad šita nauja lygių sistema turi Um, iškristalizuoti tam tikrus klausimus dėl žemės ūkio rinkos. Ir uh, manau, kad reikia atsižvelgti į tai, jo komisija įgyvendino, įgyvend, e, priėmė įgyvendinamą į teisės aktą uh, minėtam sprendimui patvirtinti. Ir mes e, panaudosime šitą priemonę, kuri padės išvengti rinkos susiskaldimo. Ir dabar dėl peržiūros mechanizmo mes pateikėme pakeitimą dėl esmos uh, trečių, trečiųjų šalių pripažinimo ir uh, E, manau, kad penkių, e, kas penkis metus numatytas terminas yra pakankamas. Tai tiek pakeit, pateikėme pakeitimų, kaip jau sakiau, mes turime labai gerą pagrindą, bendrą tekstą, mes dar aišku jį turime pabaigti, tačiau labai noriu padėkoti Danutai ir kitiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Dabar Jūs kalbėsite keiti vardu, prašom. Ačiū pirmininkė. Labą dieną visiems. Kalbant, aš, aš kalbiu Svinborgo vardu, nes jos nėra čia, jinai atsiprašo. E, visų pirma, ji dėkoja pranešėjai ir kitiems šešėlinės pranešėjams už pateiktus komentarus. Ir tie pakeitimai, E, atspindi e, e, keletą EKR pozicijų, pagrindinių, pavyzdžiui, nacionalinio priežiūrėtojo, nacionalinės priežiūros institucijos vaidmuo, taip pat proporcingumas ir, ir konkurencingos globali, globalios sistemos vertė. Ir dauguma kolegų palaiko šitas pozicijas. Parlamento pateikti pakeitimai pabrėžia, kad priežiūros institucijos vaidmuo labai svarbus, kai kalbame apie e, treč, trečios šalies pagrindinės sandorio šalį. Ir e, labai svarbu e, tai, kad galėtume palengvinti informacijos pasikeitimą. Šitie pasiūlymai yra tikrai labai svarbus. Kalbant apie priežiūros komitetą, mes palaikome ponio Galtierį pakeitimą, siekiant užtikrinti, kad nauja institucija būtų atskaitinga ir man labai džiugu matyti, jog AKR mano, jog reikia papildomos priemonės, kaip Aldė vicepirmininkas pasiūlė. Dėl centrinio banko vaidmens Komisijos pasiūlymas dėl CBI vaidmens mums sukėlė didžiulį nerimą, ypač kai e, kalbam apie veto teisę dėl prudencinių sprendimų. E, mes e, matome, kad ne vienas parlamentas patikė pakeitimų norint įspręsti šitą klausimą. Ir perėjimas prie uh, E, e, laikykis arba paaiškink procedūros reiškia, kad tie pakeitimai, kurie pabrėžia, jog yra labai svarbu įtraukti ne eurozonos centrinę, centrinius bankus į Europos e, PSŠ priežiūrą, yra labai aktualūs. Taip pat nerima mums kelia pakeitimas 461, kuriame yra pasiūlytas, pasiūlyta, jog CVI gali imtis veiksmų išimtinėmis aplinkybėmis. Dabar dėl mm, lokacijos politikos. EKR nemano, jog tai yra atsakingas pasirinkimas. Mes manome, kad tai sukels rinkos fragmentaciją ir padidins likvidumo riziką ir e, kaštus. Ir e, todėl mes sveikiname 476 pakeitimą, kurį pateikė ponas Liudviks. Mes pripažįstame tos pakeitimus, kurie yra racionalūs, ypač 477 Šaldės, 478 Nina Džil ir 479 Tomas Mann. Jūs turbūt visi žinote, koks yra jų turinys. E, jie pabrėžia, e, kiek yra svarbi rizikos, svarbus rizikos sumažinimas. Taip pat pranešėjas pateikė pakeitimą dėl e, išsamaus poveikio įvertinimo prieš žengiant bet kokius žingsnius. EKR nepalaiko pono Klins pakeitimo 474, kad antrojo ligmens CCP e, PSŠ turi e, būti EE. E, Europos ekonominėje zonoje ir tai smarkiai su, pakenktų dabartiniam globaliam tarpuskaitos modeliui. Ir ji toliau laukia bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais prieš balsavimą ir laukia tolesnių dėrybų. Ačiū. Uh... Ačiū. Petri Jazek. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti e, pranešėjai, prašėjai ir jo sekretoriatų už visą padarytą darbą. Labai veiksmingai padaryta. E, ypač puikiai bendradarbiauti su kitais šešėliniais pranešėjais. Dabar poras ryčių, kurios mums yra labai svarbios. Dėl e, PSŠ vidaus priežiūros. Mes sutinkame su pranešėja, kad turėtume pereiti prie platesnės sistemos per ESMA. Dėl tos priežasties mes savo pakeitimų pateiksime, kuriuose bus kalbama apie tai, kaip struktūra praktiškai galės funkcionuoti. Aš sutinku su ją, kad priežiūros komitete turėtų būti daugiau dirbančių narių negu kad numatyta projekte. Dėl tos priežasties mes siūlome vicepirmininko, pagalbinio pirmininko narių pozicijas, kurios būtų nuolatinės. Taip pat norime užtikrinti šio teksto nuoseklumą ir jo atitikimą Europos parlamento bendrai pozicijai dėl PSŠ e, rezoliucijos. E, tuo tikslu mes pateikėme pakeitimų, kurie leis užtikrinti, kad rizika, kurią nacionalinė kompetitinga institucija išskiria vertindama e, PSŠ reglamento laikymasi apimtų finansinę, operatyvinę ir pirmiausia kibernetinę riziką. Be to, Mes e, esmos e, streso testus e, pagrindiniam sandorio šalims vertiname. Tie testai turėtų būti atliekami reguliariai, stengiantis pasverti, ar tokios šalis yra pasirengusios atlaikyti riziką finansų stabilumui. Visos frakcijos sutinka, kad Europos komisija turėtų sukurti mechanizmą, kuris leistų uh, išbraukti iš pripažintųjų sąrašo tas pagrindinės sandorio šalis, kurios kelia grėsmę ES finansų stabilumui. Kitose pakeitimuose mes bandome paaiškinti tokio mechanizmo taikinimo proceso ypatybės. Norime, kad būtų taikomos priemonės, kurios būtų priimtos prieš atšaukimo sprendimą ir prieš jo įsigaliojimą. Taip, Europos įmonės turės pakankamai laiko dėrėtis dėl sutarčių ir taip galėsime sušvelninti bet kokią papildomą riziką, kuri gali kilti dėl greito poreikio perkelti jų klėringo verslą. Taip pat mes e, prašome, kad Europos komisija nuspręsų, kad kai kurios e, PSŠ tarnybos, kurios kelia grėsmę ES finansų sistemos stabilumui, e, nebebūtų traktuojamos kaip pripažintos, autorizuotos priežiūros institucijos turėtų pripažinti PSŠ bendrai ir mes turėtume skaičiuoti, kuriam lygmenį priklauso tokios šalis, taip pat turėtume nuspręsti, pagal kokias paslaugas turėtų būti pagrindinės antro šalis vadinamos į pirmąjį sluoksnį ir antrąjį sluoksnį, antrą, lygmenį ir antrąjį lygmenį. Taip pat mes turime galvoti apie tai, kokios atitinkamos paslaugos galėtų būti taikomas. Aš įsivaizduoju, kad parlamentas pasirinko teisingą požiūrį ir aš džiaugiuosi teisinti konstruktyvių iki šiol vykusių darbų. Ačiū. Ačiū. Ponas Lamberts. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Danuta, mes visiškai pritarėme tavo vertinimui. ES pagrindinės sandro šalis turi būti griežčiau priežiūros ir prižiūrimas ir kontroliuojamas, nes uh, daugiau rizikai dėmesio turi būti skiriama. Ir sutinkame su jumis, kad reikia Europos požiūrio, Europos masto požiūrio. ESMA turėtų turėti galimybę atmesti ar pasipriešinti nacionalinių kompetitingų institucijų sprendimams. Ypač aš norėčiau paminėti 21 straipsnio A dalies 3 punkto pakeitimus. Ten yra kalbama apie specialių priežiūros veiksmų prievolę per tam tikrą laiko tarpą ir turėtų taip pat e, priimamos tam tikros specialios priemonės, kada reikia. Prisiminkime 21a6 pakeitimą, kuris sustiprinta esmus vaidmenį, jeigu e, viskas atitinka nacionalinių kompetencijos, e, kompetitingų institucijų e, sprendimus. Svarbiausia yra rasti pusiausvyrą ir tam mes turime reikalauti, kad būtų konsultuojamasi su centriniais bankais prieš priimant priemonės dėl pagrindinių sandorio šalių likvidumo, ir kitų reikalavimų, kaip numatyta Europos komisijos pasiūlyme, nors mūsų frakcija ne visai su juo sutinka, mes suprantame, e, kad PSŠ gali susidurti su galimomis likvidumo problemomis, ypač finansinių neramumo atveju, tačiau vis tik tai manome, kad centriniai bankai galėtų reikalauti naujos pagrindinės santorio šalies, reikalauti banko licencijos, jeigu toks reikalavimas yra reikalingas, kad veiksmingai būtų įgyvendintos pinigų politikos, e, įgyvendinti pinigų politikos tikslai. Uh, E, visą laiką man e, neramu, kai mes e, per daug dėmesio skiriame centriniams bankams ir per daug jiems atsakomybę suteikėme įvairiose funkcijose. Mes taip pat sutinkame su tuo, kad Europos komisija kalba apie dabartinės ME sistemos silpnasias vietas, nes per daug yra pasikliaunama trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Mūsų nuomonė komisijoje siūloma klasifikacijos sistema yra tinkama ir proporcinga. Taip pat sutinkame su pranešėja, kad pirmajame lygyje E, tekste turėtų būti įvardinami kriterijai, kurie leistų e, pagrindinės sandorio šalis suklasifikuoti į, keturi, į tris kategorijas. Lygiai taip pat mes 25 straipsnio antros dalies C punktą norime pakeisti, kuriame būtų e, suteikiamas įgaliojimas Europos komisijai patvirtinti teisės aktus tiksliau apibrėžinčius šios kriterijus ir taip pat esma turi prisidėti prie reguliavimo ir reikalavimų nustatymo, turi būti tariamasi su antrojo sluoksnio pagrindinės sandorio šalimis. E, ir dar prisimenant pasiūlymus dėl naujųjų pagrindinių sandorio šalių, taip pat norime prisiminti 25 straipsnio 2 punkto B e, pakeitimus E, kur yra kalbama apie trečiųjų šalių e, pagrindinės sandorio šalis, dėl to, kaip jos gali gauti bankininkistės licenzijas. Dar klausimas dėl esmos struktūros. Mes suprantame, kad e, jūs, kokį jūs požiūrį pasirinkote, tačiau mums šiek tiek neramu dėl to, kad gali būti sukurta per daug biurokratinių sluoksnių. Todėl ir pateikėme alternatyvų pasiūlymą, kaip jūs jau žinote. Žinome, kad yra numatytas ESA peržiūros planas bet mes įsivaizduojame, kad prieš patvirtinant tą peržiūrą e, turėtų būti galvojama apie nuolatinio FCCP priežiūros komiteto e, ir konsultantų e, peržiūrą. Galbūt tai galėtų padaryti dabartinis pirmininkas ir esmo vykdomasis direktorius. Aš nesileisiu detalės, matau, kad ponas Luka jau išėjo. Aš suprantu tuos visus klausimus dėl rinkos fragmentacijos ir panašiai, bet aš norėčiau tik tai pasakyti ypač Europos konservatorių partijos atstovams, kad mūsų demokratija yra fragmentuota, neturime pasaulinės demokratijos. Jeigu norime, kad rinkos tarnautų demokratijoje, netvirkščiai, Tai supraskime, kad kol pasaulinės demokratijos neturime, nebus pasaulinės rinkos, fragmentacija egzistuos tol, kol demokratija bus fragmentuota. Bet demokratija yra svarbiau. Ačiū. Thank you. Uh... Ačiū. Pono Katį nematau. EFTD, kas nors kalbės, ne? Pone Anemans, norit kalbėti? Ne? Pone Vilyk, spontaniškų pasakymų dalyje? Taip. Kolega Wolf Klins paprašė, kad aš perskaityčiau jo vardu šitą. Mėlėjų kolegos, Wolf Klinsas negalėjo atvykti į posėdį šiandien po pietų, todėl paprašė, kad aš perskaityčiau jo paaiškinimą, e, paremdamas savo 474 pakeitimą, kuriame yra prašoma perkelti e, sisteminius klėringų E, institucijas. Pirmiausia, e, turime atkreipti dėmesį, kad Junktinės karalystės pasirinkimas iš ES, Europos centrinio banko vertinimų turės labai didelės įtakos e, eurozonos gebėjimams vykdyti savo funkcijas. Taip pat supraskime, kad stambiųjų Junktinės karalystės pagrindinių sandorio šalių veiklos sutrikdymas turės įtakos eurozonos veiklai. E, pakeitimai yra siūlomi Europos komisijos pozicijai, kompromisais yra siekiama atkreipti dėmesį CCP regiono veiklos įtaką, taip pat yra galvojama apie tai, e, kokios reikšmės CCP turi visai ES. Junktinė karalystė daugiau nebenori būti saistoma ES teisės. Todėl ES finansinis stabilumas neturi priklausyti nuo Junktinės karalystės geros valios. ES turi sugebėti apginti uh, E, savo valiutos stabilumą. Brexit tai yra Brexit. Tarpuskaitos rūmai, kurie yra labai svarbus ES finansų stabilumui, turi būti saistomi ES teisės aktais ir todėl jie turi būti ES arba bent jau ES ekonominėje erdvėje. Jeigu Junktinė karalystė nuspręstų prisijungti prie Europos ekonominės erdvės, niekas neturėtų pasikeisti. Tai gali būti labai e, geras koziris Junktinėms ES Brexit dėrybose. Kad išvengtume neigiamos įtakos finansų verslui, ponas Klins teiks daugiau pakeitimų, kad užtikrintų, kad tik naujos sutartys pasirašytos po pereinamojo laikotarpio, pavyzdžiui, po 2021 m. sausio 1 dienos, e, būtų E, tvarkomi ES ekonominėje erdvėje. Visos dabartinės sutartys, net jeigu jos buvo pasirašytos per pasarosius dešimt metų ar dar seniau, turi išlikti galiojančios po Brexit ir niekas neturi būti pakis. Ačiū. Labai ačiū. Daugiau niekas nenori pasakyti pagal panašus eksperaš bereš. E, dėkuoju, dėkuoju. Gerbimo pranešėja, manau, šis klausimas įgauna savo ritmą ir mes turime pamažu eiti į priekį. Aš išsamei neperžiūrėjau visų kompromisų, bet matau esmę. Yra keletą susirūpinimą keliančių dalykų. Vienas dalykas, apie kurį e, nebuvo kalbama, jeigu aš klystu, pataisysite mane. Pritariu, jums tikrai esmos vaidmenį reikia ir galės sustiprinti. Ir dėl uh, priežiūros pagrindinių sandorio šalių tiek ES, tiek už jos ribų jūs labai e, gerai analizuojate tekstą šio požiūriu, bet vienas dalykas, kuris tarsi buvo pražiūrėtas, yra ypatingi atvejai, ypatingos situacijos, pavyzdžiui, sisteminė rizika ir reikia e, numatyti galimybę esmai veikti tam tikromis sąlygomis, jeigu sudaro ypatingai pavojinga padėtis. Ir taip pat e, tai yra susijęs su demokratiniais, demokratijos dalykais E, jeigu kalbėsime apie rinką nefragmentuotą ir fragmentuotą demokratiją, kai tam tikri, tikrais dalykais nesidalyjama, tai Europos parlamentas galbūt turėtų siekti užpildyti šią spragą ir turėtų kalbėti apie e, priežiūrą Europinė ir man atrodo, kad mūsų Europos parlamento balsas šiuo metu būtų labai atsakingas. Dar vienas dalykas e, - peržiūras nuostatos. Jūs e, siūlote konkrečias tam tikras sąlygas pagrindinių sandorio šalių priežiūrai. Ir Ir e, tai gali būti priderinta prie Europos priežiūros e, įstaigos E, dokumentų peržiūros ir statuto peržiūros. E, esmos e, vykdomosios valdybos vicepirmininkas gali užimti tam tikrą, gali būti jam numatytas tam tikras vaidmuo ir tai būtų idealus sprendimas Aš kol kas neturiu kažkokių iš ankstinių nusistatymų, galvoju apie tik tai tai, kad tam tikra vykdomoji struktūra turėtų nebūti labai plati, kad ji galėtų veiksmingai veikti ir mes, žiūrėdami į centrinę banką, jo veiklą, galime galvoti apie tam tikrą pavyzdį E, kaip tik ECB vaidmuo, e, modelis labai gerai veikia, yra kitų prašiau e, veikiančių modelių, tai galima visą tai įvertinti ir galvoti, kokios bus numatytos užduotis, koks skaičius, pavyzdžiui, priežios komiteto narių galėtų būti, tai reikėtų patikslinti. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad tikrai daug tikimės iš esmos naujo valdymo modelio. Dabar komisijos e, atstovas e, Sovė Jennifer Robertson. Ačiū, ačiū, kad suteikėte man žodį. Mes pirmiausiai norėtume pasveikinti Europos parlamentą už gerą darbą, už pažangą. Šioje srityje mes džiaugiamės tuo, kad parlamentas pritarė pagrindiniams komisijos pasiūlymo elementams. Uh, Dėl trečiųjų šalių, pagrindinių sandorių šalių priežiūros mes e, esame patenkinti e, pasiūlymų e, skirti į tris kategorijas šalis pagal sisteminę svarbą ES. Taip pat kalbu apie tai, kad esame turi tapti veiksmingai veikiančią nepriklausomą priežiūros struktūrą ir Europos, atsiprašau, centriniai bankai emitentai taip pat galės įsilieti šią veiklą kur kas didesnių mastų negu dabar. kurias nuostatas vis tik tai Europos parlamentas turėtų patikslinti, pavyzdžiui, dėl e, reikalavimų vykdymo. E, reikia reikalauti, kad pirmiausia būtų įrodoma, kaip pagrindinė sandorio šalis laikosi ES, o ne trečiųjų šalių reikalavimų. Reikia labai aiškiai apibriežti tekste, kad būtų išvengta nesusipratimų. Taip pat reikia labai atidžiai žiūrėti į tai ar nebus. Į, Dėl dviejo, dvigubos priežiūros įvedimo e, svarbiai E, sistemos požiūrių pagrindiniais sandorio e, šaliai. 2b e, straipsnėje sąlygos dabar išdėstos yra nepakankamos. Reikia galvoti apie bendradarbiavimo sutarimus, bet taip pat apie tam tikras sąlygas taikomas tokioms sandorio šalims, jeigu gali kilti pavojus sistemai ES viduje. ES pagrindinių sandorio šalių priežiūra mes iš principo pritarėme plataus užmojo požiūrį Europos parlamento ir taip pat e, numatomam tvirtam stipriam esmos vaidmeniui. Vienas dalykas, kurį norime tik tai išskirti, yra galimas e, skirstimas į kategorijas ES pagrindinių e, sandorio šalių. Mums kyla tam tikras susirūpimas dėl to Galbūt mes ne visiškai teisingai supratom ponę Hubner, bet atrodo, kad jis sakė, jog yra tam tikrų judesių šiuo požiūriu. Mes e, manome, kad visos pagrindinės sandorio šalys yra sistemos požiūrių svarbios ES ir joms turi būti taikoma esmos priežiūra be e, e skirtingo požiūrio į jų rizikos profilį. Dėkuoju. Teisingai jūs girdėjote. Taip, judame į priekį, dėl to pasirinktas tas krepšelių principas, kaip sakė pranešėja Danuta. Norėčiau sureaguoti į Volfo Klinso mintis. Mes e, rengiame reglamentą, kuris suteiks tam tikrą formą e, rinkai. Mes tikimės, kad tai bus padaryta, bus skirta vietinės trukmės laikotarpiui. Mes nenorime dabar reaguoti į tam tikrus pavienius atvejus. Taip pat manau, kad mums yra svarbus tam tikri dalykai ir mes reaguojame į Brexito darybininkų pastebėjimus. Mes nenorime reglamentu sutrukdyti darybų rezultatams, Brexito darybų rezultatams ar ateičiai. Mes nesiūlome kokiu nors laikinų priemonių, kurios E, būtų skirtos konkrečioms situacijoms. Aš noriu pasakyti, kad pakeitimo šio ar gal kitų dvasia ar prieštarauja e, numatomam parlamento vaidmeniu ir parlamento e, vaidmeniu įdirbant šio reglamento sityje dėl uh, kategorijų pagrindinių sandorio šalių prieš kalėdas jau išgirdau reakciją pirmąją ir ji buvo tokia neigiama, kad aš atsisakiau savo minčių net ir dabar kartas nuo karto kas nors man paskambina sakydami, kad galbūt tai neblogai. Galiu pasakyti, kad komisija gali atsipalaiduoti, mes tikrai nebesiūlysime to, nebent taryba per trišalės dėrybas pateiks gerų argumentų, tačiau aš nesitikiu, kad tai bus. Dėl atitikimo reikalavimams tikriausiai nesusipratimas įvyko. Aš pasižiūrėsiu į formuluotę, kurią jūs minėjote. Aš nemanau, kad taip yra dėl dvigubos priežiūros. Aš suprantu, kad jūs kalbėjote apie pakeitimus. Nemažai pakeitimų nepaklius į kompromisus tikriausiai jie bus svarstami kaip atskiri pakeitimai ir galbūt man reikėtų dar su jumis pasitikslinti ką, dėl to, ką jūs tikrai turėjote galvoje, kad pasigiltume į šios klausimus. Dėl dydžio. Tokie klausimai kom komitetų dydis, manau, vėlesnių darybų tai yra subjektas Vakar buvo priimti tam tikri sprendimai ir mes žinome, kad ne septyni, ne šeši nariai bus, mes galime sutarti dėl skaičiaus, bet aš manau, kad mes pasieksime protingą sprendimą ir Roberto uh, pateikė savo mintis vakar, e, buvo kalbama apie tai, kad galbūt moteris vadovaus, gal kažkas iš e, mažesnės ar desnės šalies, e, gal daugiau negu trys, nes aš iš pradžių gan, kalbėjau apie gana nedidelę struktūrą. Aš tikiuosi, kad nebus nešiškiais politiniai e, skirtumai, kad mes galvosime apie geriausią rezultatą. Ir, mes taip pat turime suprasti, kad kažkam tad struktūra gali būti pernelyg didelė, bet prisiminkime, kad tie krepšeliai, tas principas bus taikomas laikinai priežios sistemoje. Negalima visko sukurti iš karto ir laikinai bus dėgiamos struktūros, matysime tam tikrus poslinkius e, ilgesnį laikotarpį ir žmonės dirbantis esmoje turi žinoti, kad jie bus atsakingi už visą procesą. Taip pat reikia suprasti, kad esmą reikia stiprinti, nes reglamentas e, reikš ir tam tikrus iššūkius, reikia į tai atsižvelgti ir dydis e, bus, skaičius narių bus e, dar aptariamas. Jūs kalbėjote konkrečiai apie esmą, nekalbėjome apie, cen, ne, apie centrinį banką, tai yra specifinis dalykas, o dėl esmos aš noriu pasakyti, kad mes akcentuojame mm, svarbą memorandumų dėl keitimos informacija. Mes norime, kad tie memorandai taptų labai e, stiprią priemonę esmos rankose. Ir pavyzdžiui, E, jeigu kita partnerė priežios institucija nereaguos ar nesuteiks mums informacijos apie tam tikras situacijas, tai mm, numatome galimybę e, atimti pripažinto subjekto statusą iš e, pagrindės sandorio šalies. Būtent mm, ieškome įvairių išeičių, kaip spręsti kylančias nenumatytas problemas. Aš norėčiau padėkoti Roberto ir e, savo ruoštų noriu padėkoti ne tik tai parlamento nariams, bet ir patarėjams bei asistentams, nes e, techninių lygmenių labai daug dirbama. Tikrai nuoširdžiai dėkoju visiems ir tikiuosi, kad mums pavyks e, laiku padaryti visus darbus E, iki šios kadencijos pabaigos e, būsime baigę darybą su taryba. Tai būtų labai gerai. Dėl Europos priežiūros institucijos peržiūros mes nenorime nieko padaryti, kas sutrukdytų jūsų mintims plėtotis apie e, jos vaidmenį mes tik tai galvojame apie vidaus struktūrą ir pateikėme tam tikrų pasiūlymų. Yra ir kiti klausimai, e, dėl kurių nenorime nieko daryti, kad nesukliudytume kitiems darbams. Mes tikrai suprantame, kad šie klausimai yra jautrus. Yes. Well, I, I talked about um, ESMA. Kalbėjau apie esmą apie ypatingas situacijas. ECBI ketvirtas punktas. ECBI. Aš galvoju, kad jūs kalbėjote apie esmą viskas bus įtraukta, mes dirbame, negalime visko apimti vakar su ECB, už vakar su e ne, tiksliau vakar už ECB atstovais kalbėjome apie tai. Ir 22 straipsnį mes labai aiškiai įskiriame, mes norime, kad būtų numatyta jame galimybė ECB veikti. Negalime čia daug ko įrašyti. Tik tai e, emitentai centriniai bankai yra minimi ir taip pat keitimasis informacija su tuo susiję klausimai. Emir visko padaryti negalima, bet 20-22 e, straipsnis. E, tai mums turėtų padėti išspręsti šį klausimą ir mes suprantame, kad tai bus geriausias kelias būdas ECB e, naudotis tam tikromis teisėmis, mes nesuvaržysime ECB galimybių reaguoti į ypatingas situacijas. Tai svarbiausi dalykai yra numatyti. Uh, uh actually, as, you know, Mes turime pamastyti, nes yra pakeitimų uh, ir mes matome tokią galimybę veikti, uh, jie numato tokią galimybę veikti išskirtinėse situacijose, mes ties tuo dirbame. Tačiau pagrindinis dalykas čia, čia yra tikrai statutas. Vakar mes aptarinėjome, turėjome vieną pasiūlymą, e, kad e, mes, mes galbūt turėsime tos, to pasiūlymo e, formuluotę pakeisti, tačiau pagrindinis dokumentas yra statutas. Dar neapsisprendėm vakar. Kaip jau sakiau, yra pakeitimų ir mes turime apmastyti tas formuluotės. Aš turiu pakeitimą, jis viešas, aš mm, čia nieko neslėpsiu. Tai yra galutinis pasiūlymas dėl kompromiso. Taigi labai ačiū pranešėjai ir taip pat labai e, dėkoju visiems e, prisidėjusiems po E, už pagalbą. E, žinote, kad mūsų tvarkaraštis ambicingas, kitas posėdis bus gegužės 16 e, ir tai patvirtinta. Tačiau labai noriu padėkoti Danutai ir jos komandai už atsidavimą dirbant. Ir mes mes pasižiūrėsime, jeigu mes nebūsime pasirengę, tai galėsime nukelti šitą klausimą, tačiau nepriklausomai nuo to, ar tai bus gegužė 16 ar savaitę ar dvi vėliau, mes e, labai norime laiku baigti e, svarstymus, kad mes galėtume pradėti e, trišalės dėrybą su šia pirmininkaujančia valstybė, kad mes viešai galėtume įsipareigoti. Mes turime laikyti datą balsavimui tam, kad mes turėtume paskatą labai greitai veikti. Ir tinkamu metu aš patvirtinsiu šitą datą. Labai ačiū. Šiek tiek anksčiau baigėme. Kitas posėdis yra bendras Ekon ir AFKO komitetas. Tai turime padaryti pertrauką iki be 15.6. Taigi 15 minučių pertrauką.